dėl pranešimo, kurį parengė kolegė Fatiga, SS strateginė komunikacija siekiant priešintis ją nukreiptai trečiųjų šalių propagandai. Šitas pranešimas rengiamas pačiu laiku. kadangi labai svarbu dabar turint omenyje tokius įvykius kaip Krimo aneksija, kaip Daesh radikalizavimasis, jaunimo radikalizavimas, be kitako ir mūsų valstybėse, todėl geresnio laiko nebūna. Turint omenyje šitą kovą, mes turime suvokti, kaip svarbu Europos Sąjungai įsitraukti į kovos prieš terorizmo veiksmus. Visos valstybės narės, Europos Sąjungos institucijos suvokė, kokie iššūkiai mūsų laukia. Niekas nenori tikrojo karo, tiesiog svarbu kovoti su propagandiniu karu, kadangi vaizdais sunku, ką nors planus pasiekti. O mes, demokratinės valstybės, susidurime su sunkumais, kovodami su autokratėmis valstybėmis, kadangi ten anapos laikomasi vienos nuomonės primestos visiems gyventojams ir todėl jie gali pasitelkti pagalbant savo sėkmės istoriją, o mūsų visuomenėse vyrauja skirtingos nuomonės, vienos nuomonės mes neturime, galiausiai ta mūsų nuomonė įvairovė yra mūsų stiprybė, tačiau vis dėlto mes negalime pri... leisti primesti mums propagandos taisyklių ir mes turime surasti kelią prieš pastatyti ką nors propagandai ir melui. Tai yra labai svarbu, ne tik tai e, kitų valstybių, kitų žemynų regionuose, bet ir mūsų pačių regionuose. Mūsų santykiai su Rusija mes galime čia pasidėdžiaugti savo sėkmės istoriją, tačiau kita vertus pažvelgus į socialinę žiniasklaidą, į tai, kad Daesh sugeba užverbuoti žmonės Belgijoje, Prancūzijoje ar kitur, kad jie vyktų, kariautų e, Sirijoje. Tai yra klausimai, į kuriuos mes turėsime ieškoti atsakymo. Iki tol mes dar nesuvokėme tos svarbos, tačiau kadangi mes gyvename informacijos e, šimtmetyje, mes turime pagalvoti apie tai, kaip susigražinti pasitikėjimą mumis. ES reikalingos tikslingos priemonės, kurios būtų taikomos mūsų pietinėse kaiminėse valstybėse ir taip pat priemonės, kurios būtų nukreiptos prieš propagandą iš trečiųjų šalių. Todėl mes su nekantrumu laukime šito klausimo ir tuo labiau, kad atvyko kolega Repman, kuris yra uh, ES ir Izraelio santykių ekspertas, taip pat jis dirbė, mokėsi Oksfordo universitete, paskui The Guardian in uh, The Telegraph and to Intelligence Online. Taigi mes turime pagalvoti, kaip ateityje kovosime su propaganda. Ježi Pomienovski demokratijos fondo direktorius, iš buvęs užsienio reikalų ministras Lenkijoje ir jisai įgyvendina projektą, kuris, tiek tyrimą, kuris bus labai svarbus mums, jisai supažindins su šito tyrimo rezultatais. Tyrimo, kurį užsakė išės veiksmų tarnybos vadovė Mogherini. Ir trečias ekspertas Jis dalyvaus telekonferencijos būdu su mumis mūsų klausimuose, tai Mubin Šeik, tai yra eks radikalizacijos, derekalizacijos ekspertas, taip pat e, kovos su ekstremizmu ekspertas ir saugumo ir kontraterorizmo žinovas. Taigi, pranešimą parengė kolegė Fotiga. Speakers the floor. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį būtent pranešėjai Fotiga, kuri pasakys įvadinę e, kalbą. Allow me to start with thank Ačiū pirmininkė, leiskite man pirmiausiai padėkoti Jums ir mūsų komiteto sekretoriatui už tai, kad surengėte mm, šią konferenciją, nes e, iš tiesų yra aukso vertės rengiant e, mano pranešimą. kurio pirmasis projektas bus e, greitų laikų pristatytas. nes e, kitaip nei tikėjomės mūsų kaiminystė yra iš tiesų šiuo metu pakankamai sudėtinga tiek rytuose, tiek pietuose. Susidurėme su vis agresyvesnė Rusijos politika, kuri naudojasi labai sofistikuotą informaciją tam, kad pakenktų mūsų institucijoms, vertybėms, Taip pat turime reikalų su labai agresyviais veiksmais, kuriuose labai sudėtinga aptikti, prašyti, apibriežti ir su jais kovoti. Savo pranešime aš ketinu paminėti abi šias grėsmės, abi kryptis. Abiem atvejais, tačiau ypač kalbant apie Rusiją. Manau, kad mes turėtume pagalvoti ir apie informacijos kaip ginklo naudojimą. Rusija naudoja informaciją strateginiais tikslais, netgi kariniais tikslais. Gruzijos, Ukrainos atžvilgių, ypač Ukrainos atžvilgių. Dabar jau žinome, kad e, prieš pradėdama agresiją Ukrainoje mes e, turėjome <clears throat> reikalų su tokia strateginė komunikacija, kurią naudoja Rusija ir dabar Daesh taip pat um, tą strateginę komunikaciją naudoja. Taip pat ir ES valstybių narių teritorijoje. Čia turime nepamiršti ir aspektų, kurie yra mažiau pastebimi, nes e, bandoma kovoti ir taip pat su mūsų taikos palaikymo veiksmais. Įvairiuose srityse ta strateginė komunikacija yra nukreipta prieš mūsų pastangas užtikrinti taiką konflikto regionuose, kitose sveitingose regionuose. Taigi, aš e, nekantri laukiu būsimų diskusijų mūsų pasirinkta tema. Ačiū, ponė Rėtmanai, žodis. Labą dieną, pirmiausiai. Noriu padėkoti Prinkui Brokui už tai, kad pakvietė mane įvertinti propagandą e, žurnalistiniu požiūriu. Aš pradėsiu nuo skirtumų tarp žiniasklaidos pateikimo informacijos rautų ir sukčiavimo. Ir pasitelksiu Niderlandų referendumą dėl Ukrainos laisvos prekybos susitarimo, pabrėždamas žiniasklaidos vaidmenį. Man būtų įdomu taip pat padiskutuoti apie tai, kaip galėtų valdžia reaguoti ir žiniasklaida reaguoti į tokius veiksmus. Galbūt šiek tiek paprovokuodamas paminėsiu kaip Izraelis. Naudojasi žiniasklaida savo tikslų, siekdamas, tai kalbėdamas apie tą žiniasklaidos spiralę. Galbūt sudėtinga ją apibrėžti, tačiau propagandą būtų galima pavadinti tam e, tikrų žinių skleidimo, siekiant e, atitinkamos emocinės ir kitokios e, auditorijos reakcijos siekiant paveikti auditorijos nuomonę. Žinoma, šimtų procentus objektyvios žurnalistikos nėra, tačiau e, kuomet e, pastelkų žiniasklaida pradedama siekti politinių tikslų, tai iš karto tampa matoma. Tam tikros propagandos apraiškų galima išvelgti tiek euroskeptiškoje Britanijos žiniasklaidoje, Rusijos ir Izraelio žiniasklaidoje, pavyzdžiui, Daily Mail ir panašus laikrašiai kiekvieną dieną skelbia tikslingą informaciją <clears throat> nukreiptą prieš narystę Europos Sąjungą, Izraelio žiniasklaida teikia informaciją, kuri naudinga arba kuria pateisinamas teritorijų palestiniečių okupavimas, Rusijos informacija, pavyzdžiui, Sputnik agentūra. Pateikė atitinkamą informaciją man tam tikrą informaciją, kurią aš galėjau pasinaudoti nemokamai ir tam buvo teigiama, kad 90 procentų europiečių mano, kad e, Krymas priklauso Rūpcijai, Rusijai. Tas pats pasakyti ne apie tai, kaip nušviečiamas konfliktas žiniasklaidoje apie konfliktas gazos ruožė, kuomet daugiausiai minimos tik tai nedidelės izraeliečių aukos ir nutylima, kiek aukų patiria, kokiu nuostoliu patiria palestiniečiai. Štai e, neseniai Mes savo žiniasklaidos, <clears throat> savo interneto svetainėje patikime kritinę informaciją apie Lenkijos ir Maltos vyriausybių veiklą ir sulaukime labai daug e, neigiamų komentarų ir atsiliepimų iš šią informaciją ir sudarė įspūdis, kad e, tie neigiami atsiliepimai buvo parašyti pakankamai organizuotai. Taigi Rusijos žiniasklaida dabar imasi tam tikrų žingsnių ir priemonių, bandydamas įtakoti, pavyzdžiui, skirų žurnalistų pozicijas, tame tarpe ir mano, tam, kad aš pateikčiau iškreiptus faktus apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir Kryme. Kuomet buvo numuštas e, Donetsko regione Malazijos oro linijų lėktuvas ir buvo praėjęs atitinkamas tyrimas Rusija propagandos tikslais suringė savo tyrimą, kurio rezultatų buvo galima tikėtis iš anksto. Taigi, Rusijos pateikiami propagandos srautai pateisina šalies diktatūrinį valdymą ir karą Ukrainoje, kuris pareikalavo 9000 žmonių aukų. Pavyzdžiui, Tačiau JAV konstitucija yra numatoma daug didesnė žodžio laisvė negu Europoje. Tačiau ir e, už tam tikrus veiksmus jungtinėse valstijose, skatinant, pavyzdžiui, neapykantos, neapykantos kurstimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Izraelija žiniasklaidos priemonės galbūt taip pat e, pakankamai daug neigiamos informacijos skleidžia apie palestiniečius, tačiau iš, ne iš to neprilyksta Rusijos propagandai susijusiai su migrantų krize ir įvykiais Ukrainoje. Jeigu mes kaip pavyzdį pateiktume tariamai išprievartautos mergaitės istoriją Vokietijoje, tai viskas buvo naudojama būtent e, paskatinti Vokietijos visuomenėje neapykantą migrantų atžvilgių. Vienas e, veikėjas Junktinėje karalystėje, kuris pasisako už Britanijos išstojimą, teigia oficialiai, kad uh, Ukraina turi būti palikta Rusijos įtakos sryčiai. Galbūt negalima rasti jokios tiesos arba tikėtis tiesos diskutuojant apie geopolitinius klausimus ir įtakos sferas ir niekas turbūt nesiginčia su tuo, kad Ukraina yra pakankamai korumpuota valstybė, tačiau čia taip pat turi būti nubrėžimas tam tikras ribos, kurių nevalia peržengti, pavyzdžiui, skleidžiant propagandą apie Ukrainos fašistinę valdžią arba fašistinės nuotaikas šalyje. Taigi būtina sukurti atitinkamą naratyvą kaip atsvarą Rusijos propagandai, kuri pasiekia milijonų Europos žiūrovų ir klausytojų ausis ir akis kiekvieną dieną, pateikiant melagingą informaciją ir išgalvotas istorijas. Aš iš pono Paminovskio nekantrauju išgirsti, kokiu jisai siūlo kontrapriemonių kovojant su Rusijos propaganda. Tačiau aš manau, kad e, svarbu užtikrinti, kad Europa ir toliau galėtų veikti nepriklausomą žiniasklaidą, kuri yra labai svarbi, taip pat kaip ir nepriklausomi teismai. Aš siūlau sureaguoti politiniu lygiu, teikiant paramą egzistuojančiam žiniasklaidos priemonėms ir manau taip pat reikia imtis tam tikrų e, reglamentuojamųjų priemonių mums nereikia išvisinėti dviračio, jau dabar egzistuoja pakankamai gerai dirbančios motivuotos struktūros, kurių objektivumu manau, kad nebūtų, nėra reikalo bejoti ir tai yra politinės partijos arba Europos parlamente politinės frakcijos, galbūt jos nebuvo dar pakankamai aktyvios kovodamos su Rusijos kleidžiama informaciją aš negirdėjau nei Vokietijos konservatorių, nei Prancūzijos socialistų, nei e, Britų konservatorių dedant tiek pat pastangų, siekiant papasakoti apie tai savo gyventojams ir priešiams, kas vyksta Rusijoje ir Ukrainoje, palyginti su to, kiek jie įdeda pastangų, kad laimėtų rinkimus. Aš manau, kad e, paprasčiausiai bijodami prarasti rinkėjų balsus, politikai taip elgesi. Taip pat e, tas pats pasakytina ir apie dvišalius arba apipusius ekonominius e, interesus, turintamie santykius su Rusija. Tačiau kai kurie politikai viską vadina tikraisiais savo vardais, tokie kaip Vokietijos kanclerė Merkel. Taip pat reikia paminėti ir finansinę pusę Europos žiniasklaidos finansiniai ištekliai yra daug mažesni nei, pavyzdžiui, jungtinė, kar... jungtinėse valstijose veikiančių žiniasklaidos priemonių. nes e, Europos žiniasklaida yra smarkiau priklausoma nuo įplaukų iš reklamos, todėl ir pateikia atitinkamą informaciją, atsižvelgdama į tai, e, kiek peržiūrų gali tikėtis. Ir, e, pavyzdžiui, Rusijos Sputnik naujienų agentūra gauna pakankamai gerą finansavimą, kad galėtų transliuoti, skelbti savo informaciją įvairiomis skirtingomis kalbomis. Ir e, netgi, pavyzdžiui, propaguoja etninį smurtą tarp atskirų etinių grupių, tarkime, Šiaurės Kosove. Taigi mes dabar matome, kad imamasi griežtesnių veiksmų prieš, e, nukreiptų prieš tokius e, žiniasklaidos provokatorius. Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo iškelta baudžiamoji byla žurnalistams paskelbusiems informaciją mm, netikrą apie išprievartautą mergaitę Baltijos šalyse ir vykdomi tam tikri teismų procesai žurnalistų atžvilgių. Taigi, kodėl mes, pavyzdžiui, negalėtume sutelkti pastangų Ir koordinuoti savo e, veiksmus ir e, kodėl mes, pavyzdžiui, nevienodai traktuojame e, žmonės, kurie skatina islamistų radikalėjimą ir tuos, kurie skelbia atitinkamą suklastotą informaciją apie įvykius Dombase. Tiek būtų mano pastebėjimo, ačiū, kad klausėt. Dabar žodis Ježiui Pomenovskiui. Elma, just to... Ačiū pirmininkė, ačiū Elmarai. Na, noriu tik pasakyti, kad darome tą patį darbą. Ponas Elba, Elmar Brok taip pat yra vienas iš Europos demokratijos fondų tarybos narių. Taigi mes dirbame tą patį darbą, tiesiog atliekame skirtingas funkcijas. Labai dėkui, kad e, Europos demokratijos fondas buvo pakviestas e, pasisakyti tokių svarbių klausimų. Ir aš noriu padėkoti parlamento nariai poniai Fotygai už šioje srityje nuveiktą darbą. Iš tiesų, parlamentarų darbo atvarkė labai užimta ir aš manau, kad turime strateginės komunikacijos klausimus nuolat aptarinėti. Tiesą sakant, kalbant apie propagandą ar strateginę komunikaciją, galiu pasakyti, kad strateginė komunikacija yra labai svarbus uždavinys tiek parlamentarams, tiek vyriausybėms. Tačiau pažvelgus iš kito požiūrio taško, iš demokratinio požiūrio taško, e, pasirodo, kad strateginė komunikacija ir demokratiniai tikslai neprieštarauja vienas kitam. Tačiau e, reikia tinkamai formuluoti tą strateginę komunikaciją. Mes e, turime prisidėti prie žiniasklaidos priemonių nepriklausomumo. Žiniasklaidos priemonės turi saugoti demokratinės vertybės ir pagrindinės laisvės. Taigi, žiniasklaida turi būti nepriklausoma nuo politinių realijų. Žurnalistai turi tik laikytis profesinės etikos, būti objektyvus, patikimi ir pateikti informaciją kiek įmanoma geriau. Be to, tikriausiai žinote, kad kad pernai Europos demokratijos fondas e, surengė tyrimą, analizę, Rusi, propagandos Rusijos žiniasklaidoje analizę. Ir tiesą sakant, ta analizė buvo palankiai įvertinta Niderlandų vyriausybės. Jis sulaukė labai didelio susidomėjimo Tačiau tikriausiai žinote, kad darbas su žiniasklaida mums nėra naujiena. Mes daugiau kaip trejus metus remiame žiniasklaidą, nepriklausomą žiniasklaidą Europoje ir Europos rytų ir vakarų kaiminystėje. Pradėsiu nuo rytų. Čia noriu paminėti Rusijos propagandą ir su Rusijos propaganda susijusius klausimus, o paskui eisime į pietus ir padarysime išvadas. Taigi, kas vyksta rytuose? Pirmiausia, e, dominuoja Kremliaus balsai ir tai nėra naujas reiškinys. Tai yra strateginės valstybės politikos rezultatas. Informacija ir žiniasklaida yra politinės kontrolės priemonės ir politikos kūrimo priemonės. Putinui prireikė beveik daugiau kaip dešimties metų, kad jis galėtų tomis priemonės pasinaudoti. Pavyzdžiui, 2014 metais Dmitrijus Kiseliovas ir Lenta Rū vaidino labai svarbu vaidmenį, e, tačiau šis e, portalas buvo uždarytas, buvo uždaryta ir e, svarbi Rusijos naujienų programa, svarbus e, TV kanalas Novosti. Nepriklausoma žiniasklaida Rusijoje patiria spaudimą. Nemažai nepriklausomų analitikų perspėjo apie tokias tendencijas, tačiau ES užmerkė akis. Prireikė Ukrainos okupacijos ir Krymo aneksijos, kad Europa suprastų kokia pražutinga yra propaganda. Taip, tačiau Kremliaus informacijos politika taip pat pasikeitė. Buvo pradėtas naudotis socialinės žiniasklaidos priemonės, žiniasklaidos forumai, taip vadinamas trolinimas ir kitos priemonės. Buvo bandoma surasti praktinių sprendimų siekiant sustiprinti Rusijos žiniasklaidos priemonių įvairovę ir nepriklausomumą rytų partnerystės šalyse ir pačioje Rusijoje. Buvo atlikta analizė šių klausimų, buvo parengta ataskaita, ataskaitos išvados jums visiems žinomos, ataskaitoje buvo patvirtinta, kad rusakalbė žiniasklaida ir rusakalbė žiniasklaidos auditorija buvo ilgai ignoruojama vakaruose ir Kremlius galėjo ją išnaudoti siekdamas savo tikslų. Taigi propagandos sėkmė priklausė nuo to, kad e, Kremlius turėjo pakankamai šaltinių savo propagandai skleisti, jie galėjo kurti valstybės finansuojamas žiniasklaidos priemonės nukreiptas į Rusijos auditoriją, taipogi galėjo kurti internetinę žiniasklaidą. Rusijos kanalai taip pat nukreipti ir į užsienio auditoriją, pavyzdžiui, Russia Today, RT, Russia Beyond the Headlines, Sputnik. Tačiau tie į užsienio auditoriją nukreipti Rusijos kanalai ne visuomet yra sėkmingi. Uh, Tačiau Rusija ir toliau siekia savo propagandą skleisti tiek Rusijoje, tiek užsienyje. Ir labai dažnai tai daroma per lobistų grupės, per valstybės finansuojamus žurnalistus. Ir tiesą sakant, vienas iš privalumų mus dar gelbė tai, kad tokia propaganda yra brangi ir daro nedidelę įtaką už Rusijos ribų. Bet pavyzdžiui, pramoginės programos yra labai patrauklius Rusijos auditorijai ir pateikia gana įtaigų naratyvą, žadina nostalgiją sovietiniai praeičiai, kuria idealizuotą Rusijos paveikslą, žadina užuojautą rusams. Ir tiesą sakant, auditorija mėgsta tą pramoginį turinį, kurį kuria Kremlius ir Kremliaus propaganda. Na ir dar vienas dalykas yra tas, kad e, skleidžiama propaganda sukėlė nepasitikėjimą žiniasklaidą Rusijoje. Taigi, ne visuomet propaganda turi tokį poveikį, kokio tikimasi. Na, nesakysiu, kokie bruožai būdingi Kremliaus propagandai. Nemažai autorių apie tai rašė, skaitant ir Bona Pomerancev. Ir nekarta buvo minėti tie propagandos elementai, propagandai būdingi bruožai ir juos taip pat išvardino ir ponas Andrew Redman. Na tai neteisinga informacija, manipuliavimas, informacijos iškraipimas, alternatyvaus diskurso kūrimas. Um, Rusija pristatoma kaip apsupta tvirtovė, kuri tam, kad išgyventų, turi suteikti visas galias savo vadui, būtent prezidentui Putinui. E, Rusija kūrė savo ideologinį e, naratyvą ir bando pateisinti savo susipriešinimą su vakarų pasauliu. Iššūkiai mums kylantis yra didžiuliai, jie yra kompleksiški, jie susiję ne tik su demokratija, teisės viršenybė ir pagrindinėmis vertybėmis. Jie apima ir saugumo matmenį bei mūsų kaiminystėje esančių valstybių saugumų. Taigi, Rusijos propagandos nereiktų vertinti atskirai, reikia propagandą vertinti iš platesnės perspektyvos. Neseniai atlikta Nevados centro analizė, o tai yra centras Rusijoje, kuris vis dar e, atlieka nepriklausomą Rusijos visuomenės analizę, e, rodo, kad e, karingos nuotaikos Rusijoje auga tarp paprastų žmonių. Ir čia kalbame apie paprastus žmonės gyvenančius tame pačiame žemynė kaip ir mes. Jeigu tai nėra grėsmė mūsų saugumui, tai kas tada tai yra? problema kompleksiška, daugias luoksnė, taigi reikia išmanaus daugias luoksnio atsako. Greitų sprendimų nesurasime, tačiau būtina prisimti atsakomybę ir tą problemą spręsti kiekvienam iš mūsų. Na, tai reiškia, kad reikia atlikti, kad, kad iš tos studijos e, reikia pasisemti patirties, pažiūrėti, e, kaip geriau būtų galima stiprinti kovą su propaganda, kaip e, geriau įtakoti ten skleidžiamą žinią. Nes jeigu mes dabar nepradėsime veikti, tai prarasime dar vieną rusų kartą. Taigi reikia suteikti dėmesį į vietos žinias, e, kalbėti apie socialinius e, e, klausimus, apie vietoje aktualius klausimus. Ataskaitoje buvo siūloma stiprinti ir investuoti stiprinti nepriklausomą vietos žiniasklaidą ir ją investuoti. Tokių žiniasklaidos priemonių yra, tačiau jos yra silpnos ir jas nepakankamai investuojama. Taip pat siūloma investuoti į platformas, kurios padėtų vietiniai žiniasklaidai bendradarbiauti, kurios integruotų vietinę žiniasklaidą, sukurdamos didesnę struktūrą ir pritrauktų paramą iš tarptautinių donorų. Taigi bendromis pastangomis vietos nepriklausoma žiniasklaida sustiprėtų ir taptų didesnė. Taigi toks požiūris gali padidinti e, nepriklausomų žiniasklaidos priemonių įtaką, sustiprinti kokybišką žurnalistiką ir pasiekti daugiau pas, pusiausvėros Rusijos uh, žiniasklaidos erdvėje. Kalbame apie regioninės e, žiniasklaidos priemonės, kalbame apie paramą regionams ir jų kuriamam informaciniam turiniui. Taipogi kalbame apie centrų kūrimą. Tie centrai turėtų analizuoti auditoriją, auditorijos lūkesčius ir poreikius. Taipogi e, įnešti savo indėlį į privačių investuotojai priimamus sprendimus, kai jie nusprendžia investuoti į vietos žiniasklaidos priemonės. Nes netgi ir ne Rusijoje yra rusakalbės auditorijos, kuriai reikalingas rusiškas žiniasklaidos turinys. Taigi tiek dėl rytų. O dabar šiek tiek apie pietinį matmenį ir apie žiniasklaidą pietuose. Daesh propagandos plitimas gali būti taipogi susijęs ir sulygintas su Rusijos e, valstybinė propaganda. Nors šie klausimai yra labai skirtingi. Skirtumų tarp tokios propagandos yra daug, įskaitant ir pagrindinius veikėjus. Pirmiausia, valstybė ir jos aparatas, viena vertus Rusija, ir kita vertus uh, nevalstybinė struktūra, sekta, kuri bando pritraukti sekėjus, naudodama įvairiausius metodus. Tačiau jų metodai yra panašus kaip ir naudojami Rusijos propagandos. Didžiausias skirtumas yra šių dviejų propagandos rūšių poveikis. Daesh propaganda yra taktinė ir fragmentiška, tai yra grėsmė saugumui, tačiau tokia propaganda nėra sisteminė. Rusijos propaganda, kita vertus, yra sisteminė ilgalaikė grėsmė. Galime pasižiūrėti į skaičius. Jeigu pažvelgsime į valstybinę Rusijos propagandą, iš tikrųjų ji padarė įtaką milijonų žmonių mąstymui. Ir mes dar galvojame, kaip spręsti šią problemą. Tačiau jeigu 5000 žmonių sureaguoja į Daesh propagandą ir atvyksta į Europą, sukuria teroristų grupelės, e, jau mes tai matome kaip grėsmę saugumui, kaip katastrofą. Taigi turime sutelkti dėmesį į abu reiškinius ir nenuvertinti nei vieno iš jų. Žvelgdami iš tokios perspektyvos, e, galėtume panagrinėti ekspertų rekomendacijas. Ekspertai yra pateikę nemažai rekomendacijų. Viena iš jų yra remti nepriklausomą žiniasklaidą ir nepriklausomą žiniasklaidos kanalus, į juos investuoti ir remti tuos žmonės, kurie pažįsta savo auditoriją ir kurie žino auditorijos poreikius. Tie žmonės e, e, tikrai nusipelno paramos, jiems nereikia jokių gairių, tačiau jiems reikia paramos, kad jie galėtų būti nepriklausomi. Be to reikia didinti visuomenės sąmoningumą, reikia kalbėti apie esminės vertybės, pagrindinės vertybės. Ir čia reikia komunikacijos. Ir galiausiai reikia parodyti e, netikrus ekspertus, uh, reikia rodyti ir atskleisti melą mūsų pačių žiniasklaidos priemonėse. Ir čia yra nemažai priemonių, etinių priemonių, žurnalistinių priemonių ir įvairiausių kitų mechanizmų. Pavyzdžiui, galima atsekti pinigus, kuriais bandama daryti įtaką žiniasklaidoje ir išnaudoti visus kitus mechanizmus. Tai tiek, tuo ir baigsiu labai ačiū. Ačiū ponui Pomenovskijai ir dabar suteiksiu žodį ponui Mubin Šaich, radikalizavimo ekspertui e, ir kovos prieš smurtą ir terorizmą ekspertui. Jis e, tyrinėjo strateginių ir techninių sprendimų prieimimą, e, buvo įvairių knygų aktorius, autorius e, buvo nuvykęs į Indiją ir netgi pats radikalizavosi, skleidė propagandą, tačiau po e, lapkričio 11 išpolių, Rusija 11 išpolių, atsiprašau, e, pakeitė savo nuomonę ir dabar Kanadoje yra nepriklausomas antiterorizmo ekspertas. Ačiū, man didžiulė garbė kreiptis į parlamentą Bruselėje. Aš dešimt metų gyvenau kaip įslaptintas, įslaptintas agentas, inf, infiltruotas internete ir taip pat vietoje penkis metus dirbau ir teis, teisme, kai, kai teismo byla po penkerių metų buvo baigta, tuomet aš įkūriau Facebook'e svetainę ir po to prasidėjo 10 metais karas Sirijoje, po to prasidėjo 11 metais, 12 metais arabų pavasaris ir jauni žmonės diskutavo apie tai, kad reikėtų vykti į Siriją ir ten kovoti. Šita problema tapo aktuali ir aš tuomet supratau, kad ISIS tiesiog internetu rekrutuoja žmonės 12, 13, 14 metais ir netgi 2015 metais aš buvau tiesiogiai susijęs, kontaktavau su tais ISIS darbuojamais žmonėmis. Ir aš pamaniau, kad būtų naudinga tiem žmonėms paaiškinti, kas iš tikrųjų tiesa ir kas netiesa. Tuo metu aš pradėjau e, dalyvauti e, konferencijose apie radikalizaciją, jie jos atvykdavo radikalizacijos ekspertai, aš stebėdavau juos kaip jie komunikuoja, kaip jie tiesiog pristato informaciją. Pirmiausia, aš naudojasi islamos, islamo šaltiniais, kad galėčiau tai prieš pastatyti islamo propagandai. Tiesiog jie naudojasi savo informaciją, labai išmintingai pateikia žiniasklaido informacinius paketus, jaunimas klausosi dainų ir tiesiog ta informacija tampa patraukli. Taip pat norėčiau paminėti, kad ter terorizmas islamo apdaru Aš supratau, kad šitas būdas veikia. Netgi su Alkaidos atstovais aš galėjau kalbėtis tą pačią kalbą, kurią su jie supranta. Ir, žinoma, galėjau keistis su jais argumentais už ir prieš. Tačiau, klausydamas mėsi jų idėjų, mes turime tiesiog neatsisakyti savo vertybių, tiesiog mes turime sugebėti subejoti jų vertybėmis ir jų argumentais. Pateiksiu du pavyzdžius, kai aš atkalbėjau žmonės išeiti iš ISIS tinklų. Vienas iš Suomijos buvo, buvo antrasis. A year and a half with this in Tiesiog aš kalbėjusi su tuo žmogumi, įtikinėjau jį, patikinėjau, patikinėjau pavyzdžius ir aš tiesiog pasiūliau savo, savo draugystę. Jisai ir išėjo iš šito tinklo ir pradėjo veikti prieš šitą tinklą. Dabar jisai yra antiekstremizmas, ekstremistas. Taigi jis pats tapo aktyvus kovotojas Tiesiog aš naudojausi tuo pačiu mechanizmu, kurių jį naudojo ISIS rekrutuodamas, pasitelkiau jį patį prieš ISIS. Tiesiog aš e, stebiu, kaip šitie jauni žmonės patys pasikeičia ir argumentuoja prieš ISIS. Iš Junktinė Amerikos valstijų e, baltaodė mergaitė ruošėsi taip pat būti rekrutuota, Aš su ja užmėgiau kontaktą, bendravau Skype'u ir ji tiesiog patikėjo manim, kad turėtų nevykti į Siriją. Yra, žinoma, gerų pavyzdžių, tačiau yra ir e, tokių nepavykusių bandymų. Tiesiog jauni žmonės įsitikinę, kad reikia imtis to kelio ir jokio kito. Kitas dalykas Mes kalbame daž, dažnai, kad privatus sektorius vyriausybė negali visko nuveikti pavieniui, o vyriausybės turėtų suteikti galimybę susitikti nevyriausybės organizacijoms ir privačioms struktūroms. Tiesiog svarbu neskirti lėšų bet kam, bet reikėtų pagalvoti apie investavimo metodologiją. Tiesiog aš norėčiau paraginti parlamentą siekti musulmonų organizacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų suėmimus, susi, susiėjimus. Ir kai tie žmonės mm, pamatys, kad jūs turite klausimų, idėjų, kad jūs norite gyventi kartu, harmonijoje, kai jie išgirs tuos balsus, tai bus daug uh, veiksmingiau negu vienas musulmonų žodis, kai yra sakoma, kad Koranas to neleidžia daryti. Dėl iššūkių. Anksčiau kalbėjusieji kolegos kalbėjo apie Rusijos propagandą ir, ir antiimigracijos naratyvo darimas įrankiu prancūzų politikai, pavyzdžiui, siekia politiniai rinkimų kampanijai finansavimo iš Rusijos. Ir dėl tos priežasties atsiranda antras saugumo rizikos lygis, su kuriuo susiduria ir policijos, ir žvalgybos struktūros, kadangi reikia stebėti ir imigrantus rautus, ir ne tik įsit, įs, aiškintis, ar radikalai nepatenka tarp pabėgėlių, tačiau labai svarbu, kad nebūtų skleidžiamos antipabėgėliškos nuotaikos, kurios padaro pabėgėlius radikaliais. Prieš keletą savaičių Bruselėje buvo Ehm, antimusulmoniškos propagandos e, protrukių. Ir būtent tos kalbos yra labai nenaudingos. Be to, Asado režimas e, diplomatinėmis priemonėmis prisidengia, žudo savo žmonės. Ir kol taip vyks, tol aisis naratyvas gyvuos. Ir ISIS aiškina žmonėms, kad mes kovojame prieš Asado režimą, o Asado režimas sako, kad mes jūs turite paremti mus, kadangi kitaip jūs susidursite su teroristais. O tiesa yra štai kokia. Sirijoje teroristas yra Asadas, kadangi jis jau daugelį metų žudo, kankino, privartauja žmonės ir svarbiausias naratyvas tarsi išslysta iš mūsų rankų, kadangi ISIS yra tik tai tos problemos simptomas, problemos, kurios mes nesugebame išspręsti. Ir dėl grįžtančių teroristų kovotojų. Iš tikrųjų, saugumo struktūros, jos nukreipia dėmesį į radikaliausius ekstremistus. Tačiau iš tikrųjų reikėtų grįžti į mokyklas. Aš turiu galvoje ne tuos, kurie grįžta radikaliai nusiteikę, bet turiu minėti tuos, kurie yra produktyvus visuomenės nariai, tai yra jauni žmonės patekę į sudėtingą padėtį. Užsienio kovotojai grįžę į jūsų šalis netu, tu, turėtų tapti vieši. Jie turi turėti galimybę e, suteikti jiems e, tribūną. Vyriausybės galėtų pateikti ir informaciją, tačiau kita vertus ir imtis taktinių žingsnių. Nevyriausybinės organizacijos ypatingai įgauna svarbų vaidmenį. Jos turėtų mobilizuoti tos žmonės, kurie buvo išvykę į Siriją, o po to gali patys būti tie, kurie prieš pastato šitam e, radikalizmui savo pagėsę nuomonę. Eh, eh, Ačiū ponai Šajih. E, pirmiausia, suteiksiu žodį delegatams, o paskui visi galės pasakyti pagal frakcijas. Prašau. Okay, thank you very much uh, for this opportunity. Can I go straight to questions? Iš karto pereičiau prie klausimų. Norėčiau, kad paaiškintumėte štai ką. Vatmano norėčiau paklausti, jisai kalbėjo kasdienę. Daily eh, Mail kampaniją, kasdienę kampaniją jeigu ta kampanija vykdoma už, pasakant, už pozityvus dalykus, o jeigu mes kalbame apie korupciją, apie sufalsifikuotą statistiką, tai ko gero nereikėtų tos kampanijos primesti vienai ar kitai stovyklai. Aš manyčiau, kad abi stovyklos turint omenyje Junktinės karalystės referendumą, yra kenksmingos, nusikalstamos. Ieškant sprendimų, man susidarė įspūdis, kad mes turime atrasti žiniasklaidą. Žiniasklaida yra, ji egzistuoja. Todėl aš norėčiau paklausti, ar problemos dalis ne ta, kad Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose dauguma žiniasklaidos nesako tiesos, nenurodo pavardžių. Ar jūs nemanote, kad tiek daug yra klaidančios informacijos arba apskritai daug informacijos yra nepateikiama? Pavyzdžiui, turint omenyje Rusiją. Žiniasklaida sako apie Rusiją, kad Putinas pasako tai, ar kad Putinas nepasakė nieko. Todėl mes neturėtume tapti įtaikai tos, taip vadinamos, e, prievartos pornografijos įkaitais. Be to, kalbant apie Rusijos propagandą, negirdėjau, kad jūs pasakytumėte, kad Rytų Europoje žiniasklaida naudojasi Rusijos finansavimu. Tai nėra apskritai juokas, tai ko gero rimtas dalykas. Ir norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Gracias. I, I would like to start with a... O dabar žodis ponui Friend. Ačiū. Aš Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad pats buvau žurnalistas, dirbau žurnalistų daugiau negu 40 metų ir gaila, praradau varžovą, nes ponas Brokas e, turėjo išvykti. Jis pradėjo savo išvalgas kalbėdamas apie Vietnamą. Man įdomu, ko mes pasimokėme iš Vietnamo karo ir žiniasklaidos vaidmens Vietnamo kare. Manau, kad mes pasimokėme to, jog tiesa galiausiai laimi. Nepriklausoma žiniasklaida dirbo Vietname, parodė Junktinių Amerikos valstijų padarytus nusikaltimus ir galiausiai parodė, kad tas karas buvo neteisingas. Galų gale Vietnamo karas vyko visiškai kitame žiniasklaidos kontekste, negu kad e, matome dabar. Tiesą sakant, tuo metu nebuvo socialinių tinklų. E, pavyzdžiui, filmai, kurie buvo filmuoti apie Vietnamo karą, turėjo būti gabenami į, jungtin, į Japoniją, o tik paskui pasiekdavo Junktinės Amerikos valstijas. Taigi užtrukdavo šiek tiek laiko, kol ta informacija pasiekdavo Junktinės Amerikos valstijas. Taigi prieš sprendžiant, ką galima nuveikti šioje sudėtingoje srityje, pirmiausia, turime išsiaiškinti, uh, kokią įtaką iš tikrųjų turi Rusijos propaganda, kiek žmonių iš tiesų reguliariai seka Rusijos skleidžiamas žinias, Rusijos propagandą, kiek žmonių domisi Rusijos žiniasklaidos pateikiamomis naujienomis. Taigi kokiegi yra auditoriją, kurią pasiekia propagandinė žiniasklaida. Kita vertus, argi mes negalime pradėti ir kovos kitame fronte, būtent informacijos ir žiniasklaidos fronte. Ponas Reikman minėjo, kad e, Niderlandų referendumo fiasko iš europinio požiūrio taško taip pat buvo susijęs su Rusijos propaganda. Tiesą sakant, mums nereikia Rusijos propagandos, kad e, sužinotume, jog Ukraina labai korumpuota valstybė. Tai minima visose es ataskaitose ir nieko naujo nebuvo pasakyta. Kitas dalykas, noriu priminti dar vieną projektą, kuris nesuveikė. Al Jazeera JAV. Tiesą sakant, buvo sukulta, sukurtas kanalas Al Jazeera JAV. 2013 m. rūpjūtį jis pradėjo veikti ir buvo tikimasi objektyviai pristatyti arabų pasaulį, konfliktą vidu, e, artimuosiuose rytuose. Tačiau tiesą sakant, projektas nepavyko. Po kelių mėnesių kanalas buvo uždarytas, buvo išvaistyta milijonai dolerių, buvo išvaistytos talentingos asmenybės ir jų darbas. Taigi turime būti atsargus su savo norais. Ačiū, o dabar sutik, su žodžiu paniuštevičiui. Uh, Ačiū pirmiausiai, noriu padėkoti. Pradėjome užsienio reikalų komitete rimtas diskusijas propagandos uh, informacinių karų, smegenų plovimo tema. Reikėjo anksčiau tą padaryti, daug anksčiau, čia geriau vėliau negu niekada. Todėl manau, kad turėtume dėti kuo daugiau pastangų, kad e, ponios Fotigos pranešimas atneštų kuo daugiau naudos, ypač praktiškai gyvendinant jo nuostatas. Mūsų visuomenė yra vadinama informacinė visuomenė ir galima surasti žmogui bet kokios informacijos, kokios tik jis pageidautų. Jos e, žmonėms dabar bandoma primesti tam tikrą pobūdžio informaciją, nes vadovaujantis tam tikrais kriterijais informacijos galima susirasti pagėdaujamos. Aš manau, kad ši diskusija pakėlė mus į naują lygį. Mes galime pakalbėti apie tai, kokios naudos galime tikėtis iš konkrečių sprendimų. Pirmiausiai turėtume suvokti, kad informacinis karas, smegenų plovimas, E, vyksta kitaip nei prastinis karas, nes nėra padaroma fizinė žala žmonėms. Bandoma tik tai jiems primesti tam tikrą mąstyseną. Ir e, žmonėms e, yra sunkiau pakeisti savo galvoseną, savo mąstymo būdą, gyvenimo būdą. Ir Čia reikia kalbėti apie tam, tikras, e, tam tikrus kartų skirtumus ir aš tikrai nevertinu Rusijos visuomenės perspektyvų labai optimistiškai. Manau, kad Rusijos visuomenė po Putino nepasikeis per keliarius metus, nes tas vykdytas ir vykdomas pinigų plovimas bus e, giliai įsišaknyjęs į tą Rusijos visuomenę ir tą mes turime suvokti. Noriu visų ekspertų paklausti ir paprašyti jų būtent pamastyti apie tai, ypač ekspertai iš Kanados. Jeigu lygintumėte Daesh ir Rusijos propagandos skvarbą Amerikos visuomenėje, tai kurią vertintumėte kaip sėkmingesnė? Aš lygindamas šias abi propagandos rūšis, matau, kad jos yra labai agresyvios ir e, labai agresyviai siekia tam tikrų tikslų. Ir nežinau, kuri iš šių propagandų yra grėsmingesnė. Abi grindžiamos tam tikra propaganda Rusijos. Tai yra ideologija, Rusijos propaganda yra grindžiama valstybinė ideologija, užtikrinant visus įmanomus išteklius, taip pat ir politinius. Uh, Tačiau vis dar savęs klausiu, kuri iš šių dviejų propagandų galėtų arba daro didesnį žalą visuomeniai, ypač jungtinėse valstijose. Ekspertų iš Europos noriu paklausti dėl praktinių sprendimų. Pagristai buvo minėta garso ir vaizdo paslaugų direktyva atitinkami jos pakitimai, galbūt galėtumėte grįžti prie šių minčių ir patikslinti jas. Kokias šis direktyvos nuostatas rekomenduotumėte pakeisti, jeigu turėtumėte atitinkamų galių? Ačiū. Pana Aštrevičiui, dabar steiksiu žodį pačiam savo. O, komandai... Na, jau buvo mano eilė ir kaip deputatas aš taip pat norėjau pasisakyti šiuo klausimu. Noriu visiems padėkoti, nes e, iš tikrųjų labai puikiai nušvietėte Rusijos propagandą. Tiesą sakant, e, apibrėžimas propagandos buvo idealus klas, klasikinis apibrėžimas, e, tiesiog supaprastinta propaganda, siekianti manipuliuoti ir operuojanti kariniais terminais. Ir tiesą sakant, apie propagandą kalbama jau beveik nuo antrojo pasaulinio karą. Buvo pateikta propagandos pavyzdžių, vienas iš pateiktų pavyzdžių buvo uh, JAV propaganda Irako kare, vėlgi buvo meluojama, kuriami informacijos šaltiniai, buvo meluojama e, apie tai, ką girdėjo žiniasklaidos atstovai. Tiesą sakant, tai puikus propagandos pavyzdys. E, JAV sukurtas melas, kuris įtikino pusę pasaulio ir destabilizavo artimuosius rytus. Taigi vyko informacinis karas ir tiesą sakant buvo kalbama apie pilietinę visuomenę, apie informacinius tinklus ir jų skleidžiamą melą. Kalbėkime toliau. Ukrainos ambasadoriai kalbėjo apie nešiojamas krosneles, kurias turėjo rusų kariai ir naudojo kaip krematoriumą ir nežinau, ar tai galima laikyti melų. Tiesą sakant, buvo nemažai pateikta pavyzdžių, Rusija buvo lyginama su Daesh. Rusija yra šalis, valstybė. Ji priklauso NATO. Ji priklauso NATO jungtinėms tautoms, atsiprašau, ir tiesą sakant, turi santykius su Europos Sąjunga ir tiesą sakant, nežinau, kaip ją galima lyginti su teroristinė grupuotė e, žudančia mažumas, kai žiniasklaidos atstovai kalba apie neteisėtas egzekucijas ir prašo sankcijų. Taip, aš irgi prisijungiu prie to prašymo. Tačiau, sakykime, kaip yra tada, kai kalbama apie neteisėtus išpolius, naudojant e, karinę techniką, kaip kalbėti apie propagandą, nes, sakykime, tai, kas vyko Ukrainoje, man buvo valstybės perversmas, kurį parėmė e, visiems gerai žinomi veikėjai, tarptautinis institutas, kiti veikėjai. Ir tiesą sakant, įvyko valstybės perversmas. Dar vienas dalykas. Kosovas yra dirbtinis darinys, kurį remia Junktinės Amerikos valstijos. E, ir tiesą sakant, jį remia teroristai, ginklų prekeiviai ir e, tie, kurie prekiauja žmogaus organais. Ir jie taip pat yra rusai. Na, reikia pažiūrėti apskritai iš visų pusių į propagandą, jeigu reikia galvoti apie propagandą, kągi turi pirmiausia svarstyti žurnalistai. Pirmiausia apie žiniasklaidos įvairovę, apie atsvarą po propagandai, apie skirtingus žiniasklaidos e, kanalus ir šaltinius, ne tik valstybinius kanalus, nes, pavyzdžiui, sakykime, net ir Junktinės Amerikos valstijos yra tik keli informacijos kanalai - CNR, CNN ir kiti. O dabar suteiksiu žodį ponui Schaffhauser. Je, je, je tiens d'abord à remercier euh, Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkui už jo mintis ir joms aš savaime suprantamu pritariu. Tikrai nedažnai turime pirmininką tokiamis progomis, iš kurio galim išgirsti tokių minčių. Aš esu pripratęs prie propagandos, tačiau čia praktiškai jau buvo jos viršūnė mums pristatyti. Pone Rėtmanai, demokratijos vardą norėčiau jūsų logiką pristatyti. Demokratijos vardu jūs e, pradėjote nuo to, kad prieštaraujate e, referendumo organizavimui, ypač Prancūzijoje, Danijoje ir Niderlanduose. Demokratijos vardan jūs teigiate, kad e, prieštaraujate Izraelio veiksmams tai yra vienintelė demokratinė valstybė, kurioje yra integruota 20 procentų arabų kilmės gyventojų. Taigi jūs praktiškai oponuojate demokratijos vardan žmonėms ir demokratijos sistemai. Tai yra geriausias propagandos pavyzdys. Kitas antras melas. Jūs kalbėjote apie nuomonių apklausas Nuomonių klausa, kuri buvo atlikta Kryme, buvo organizuota amerikiečių galo patyrimo centras jį įvykdė visuomenės nuomonės tyrimą. Tai ar tai gali būti laikomas patikimu, gali būti laikomi patikimais šie apklausos rezultatai. Jūs e, siūlote apibrėžti propagandą. Aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs jau pasisakote prieš demokratiją, tai jūs esate fašistas. Jeigu pasisakote prieš Izraelį, tai galiu pasakyti, kad jūs esate antisemitas. Jeigu jūs pasisakote už propagandą ir nenorite analizuoti savo paties vykdomos propagandos, o tik tai smerkiate kitų propagandą, tai aš norėčiau jūs pavadinti aukščiausios rūšės propagandistu. Taigi jūs esate fašistas, antisemitas ir propagandistas aukščiausios prabos. Antra, ponė Pomenovskį. Noriu Jums priminti, kad generolas Degolis pas, savo laiku buvo paskyręs vienintelio prancūzijos televizijos kanalo vadovą. Ar manote, kad jis buvo fašistas, ar jisai išgelbėjo demokratiją ir jos institucijas? O dabar žiniasklaida yra patekusi į oligarchų kapitalistų rankas. Jie e, žiniasklaidos priemonė, priemonėmis manipuliuoja. Ir kodėl Jūs manote, kad tokia propaganda tų žiniasklaidos priemonių yra geresnė nei e, teisėtų vyriausybės informacijos struktūrų vykdoma propaganda? Tai yra pasakytina apie šios dabartinę padėtį Lenkijoje. Na, kalbant apie tos simptomus, kuriuos jūs e, citavote, e, sėdamas jūs su Rusija, aš galėčiau e, jums labai daug pavyzdžių pateikti apie amerikietiškus atitinkamus simptomus, kur žiniasklaida nuolat transliuoja vaizdus iš kaubojų gyvenimo, nuolat aukštindama JAV kaip valstybė taip pat Kalbant apie NATO, tai paklausykite, ką ponas Bredlovas dabar kalba didindamas įtampą. Taigi visi jūsų argumentai yra nerimti. Kalbant apie e, tą terorizmą islamo apdarų. Ir dėl šios mintims, kurias jūs išsakėte, aš pritariu. Tačiau vis tik tai reikia e, aiškiai pasakyti, kad uh, Islamo fundamentalistai yra remiami Saudo Arabijos ir Kataro, o šios valstybės yra laikomos mūsų sąjungininkėmis, tačiau jos savo ruoštų remia islamo fundamentalizmą. Ir jeigu jau neegzistuoja jokių sąsajų tarp islamo ir e, fundamentalistų, tai patikėkite manimi, kad e, Prancūzija E, kuri yra tikrai vakariečka valstybė, dabar susiduria su rimtomis problemomis, e, kalbant apie religinę toleranciją, nes aš e, galiu konstatuoti, kad visur arabų valstybėse, islamo valstybėse krikščionis, kur tai galėjo būti, buvo sunaikinti. Tai kalbant apie sąsajas tarp jūsų minėtas tarp Daesh ir Rusijos, tai jūs čia peržengėte visas ribas ir kaip jums negėda apskritai tokį lyginimą čia mums pristatinėti. Ir tikrai jūsų pasiūlymai yra visiškai skandalingi ir neprintina juos girdėti šiame parlamente. Ačiū. Ir tiesą sakant, aš noriu patikslinti, kad kai kalbėjau, aš kalbėjau ne kaip pirmininkas o kaip e, deputatas. E, o kaip pirmininkas aš tik sutikinė žodį ir e, laikausi darbo tvarkos. Na, o dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Trys minutės kiekvienam, ponas Pinkidėjus. Ačiū pirmininkė. Jūs žinote, kad propaganda yra vienas iš galingiausių ginklų nuo antikos laikų. Juo naudojasi ir valstybės prieš valstybės, bet ir uh, e, ją ja, naudojasi žmonės, kurie nori pasiekti tam tikrų tikslų savo interesų. O šiuo metu propaganda tampa mokslu, bet to ir demokratinėse valstybėse ir reklama tampa labai svarbiu įrankiu O kadangi mūsų visuomenėse mes naudojamės žiniasklaido ir žodžio laisvę, mes galime daug ko pasiekti. Mes galime apsaugoti žmonės nuo propagandos, jeigu gyvendinsime tam tikrus principus, jeigu laikysime konkrečios taktikos. Pavyzdžiui, pirmasis principas būtų, kiekviena valstybė turėtų sakyti savo gyventojams tiesą. O tiesa reiškia, kad reikia teikti, teikti tik tą informaciją, kuri naudinga, kuri naudinga lobistams. Jeigu mes sakytume tiesą, tai mes pasiekme daug. Tačiau demokratinėje visuomenėje piliečiai, jeigu ir nebus sakoma tiesa, jie patys gali susirasti tiesos ir melo šaltinius. Taigi mes turime sakyti tiesą apie tai, kas vyksta. Be to negalima demonizuoti mūsų oponentų. Negalima sakyti, kad mūsų oponentas yra šetonas ir mes negalime aklai nukreipinėti žmonių prieš Asadą Sirijoje, prieš Putiną. Ir negalime sakyti, kad jie yra patys didžiausi nusikaltėliai, o kiti yra angelai. Tiesiog žmonės mumis nepasitikės, kadangi jie nėra naivus. Jie patys turi teisę ir galimybių informuotis ir Todėl nereikia laikyti jų naivuoliams, kitaip valstybė taps nepatikima. Be to, aisis vaistai yra širpus. Aisis atstovai žudo pjausto žmonės ir žmonės gazina šitie vaizdai, savai mes suprantama. Taigi mes tiesiog turėtume imtis kitokių veiksmų. Tiesiog mes turime informuoti žmonės, informuoti apie tai, kokius įrankius taiko mūsų priešai, ką pateikia mums. Mes negalime nukreipti žmonių prieš žmonės. Jeigu mes norime gero žmonėms, tai turime suprasti, kad mūsų visuomenėse tiesiog priešo propaganda nieko nelaimėsi. Norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo, kurie išsakė savo nuomonę. Aš daug metų gyvenau Sovietų sąjungoje ir patyriau Sovietų propagandos naštą. Technika ir taktika, kuri buvo naudojama, buvo ta pati. Tiesiog buvo iškreipiama tiesa, manipuliuojama vieš, viešąją nuomonę. O dabar mes periname į propagandos naują etapą, kadangi įdėgiamas naujos technikos, atsiranda inovatyvios žiniasklaidos priemonės ir todėl kyla klausimas. Viešojo diskurso kokybė. Diskurso apie tiesą ir tiesos iškraipimą. Tai ko gero pati sudėtingiausia sritis, kadangi, kad tik girdėjome, jog diskusijas pakeičia propagandos uh, emocijos. Daesh aukos visuomet yra eksponuojamas visuomenėje. Asado aukos, kurių yra ko gero daugiau, mes e, netiek daug žinome apie tai, tačiau vis dėlto vadovaujamės emocijomis negu faktais. Todėl svarbiausia problema, mano manimu, kalbėti tiesą, kalbėti apie tiesą. Tiesa mus išlaisvins. Tačiau šiandien įsigalėja nuostata, kad mm, tiesa yra kažkas mm, nepastovaus. Yra įvairūs tiesos modeliai. Tiesiog, mm, kad. Experts I think this is very important. Support independent media. Tiesiog ta žiniasklaida tarpinės priemonės. Pavyzdžiui, Rusijos Novaja gazeta yra prieinama parlamento knyginėlėje. Labai svarbu tikėti savo vertybėmis, kokios jos iš tikrųjų Ar tai yra mūsų gyvenimo būdas tik tai, ar kažkas gilesnio? Ar e, ilgamžiškesnio? Dėl įvairių skirtingų agresyvios propagandos apraiškų palyginimo. Ir vienu ir kitu atveju dirbama toje pačioje terpėje pasitelkiamos žiniasklaidos priemonės ir kaip užtikrinti tą mūsų poveikio sinergiją įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Bušnaru. Džiaugiuosi šią diskusiją, ji yra labai reikalinga, nors ir šiek tiek pavėluota. Matome, kad mes tiesiog pasiekėme karo etapą, kai žiniasklaida yra hybridinio karo ginklas. Norėčiau pateikti iš karto tris trumpus klausimus. Man atrodo, kad vis dėlto vyksta procesas, kuriame Rusija ir Daesh tiesiog kuria mūsų visuomenėse penktasias kolonas aiškiu tikslu, siekdami e, sumenkinti arba išardyti Europos vienybę, pakirsti transatlantinius santykius ir, ir taip siekti savo tikslų. Po Müncheno susitarimo Čemberlenas ir Čerčilis kalbėjo, kokiamis priemonėmis ES, Europa gali būti išsaugota. Iš esmės buvo sudarytos nacistinė Vokietijos sąlygos tapti tuo, kuo ji tapo. Tiesiog mes neturime pamiršti, kad mes labiau komfortiškai gyvename į vakarus nuo rytų ir priešingai. Vis dėlto neužtenka tik blogai kalbėti apie Rusiją ir Daesh. Akivaizdu, kad panašumo yra pakankamai daug tarp tų dviejų dalykų. Kitas dalykas. Kaip numatyti baudžiamąją atsakomybę tiems puslapiams, kurie yra atsakingi už radikalizaciją ir padeda rekrutuoti samdomus uh, self-proclaimed imams samdinius. Kaip apkaltinti e, e, šitos puslapius, kurie leidžia skelbti Daesh radikales idėjas. Ir taip pat kaip įvertinti taip vadinamus savi apsi, apsišaukelius imamus. Kita vertus, politinių partijų finansavimas žinant, kad dalį to finansavimo skiria taip vadinamosios penktųjų kolonų finansuotojos. Ačiū panam Pistinaru ir dabar baigiant suteiksiu žodį ponui Panzerį. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, diskusija jie lik ir tai paminėta nebuvo, tačiau uh, Mm, atlikdami analizę, galbūt galėtume susijęti propagandą su viešumu. Žinau, kad propaganda nuo viešumo skiriasi, tačiau kartais bent jau politinių lygių yra ir panašumų. Pavyzdžiui, kai kurie režimai naudoja propagandą viešiesiems ryšiams ir tai turi ir viešumo matmenį tarsi parduodamas produktas. Ir šiuo atveju tas produktas yra politika. Taigi jūsų vykdomoje analizėje ar atsižvelgiama į šią sąsąją tarp propagandos ir viešumo, viešųjų ryšių. Kitas dalykas - diskusijos eiga privertė mane šypsotis, nes tiesą sakant, kalbama apie manipuliavimą individų ir žmonių elgesio išnaudojimą bei manipuliavimą žmonių elgesiu. Tai tiesą sakant, visuomet egzistavo nuo pat mūsų eros pradžios. Graikų filosofai tai minėjo Jie kalbėjo, kad, pavyzdžiui, Platonas sakė, kad e, politikai turi siekti tiesos ir gėrio, o nesėkmės. Ir tiesą sakant, ne visi galbūt pritar šioms mintims, tačiau reikia to nepamiršti. Kogi galėtų būti priešnuodis propagandai? Visų pirma, moderni visuomenė. Taip, mes susidurime su propaganda, bet ką galime padaryti, kad ją atsvertume. Propaganda, da, dalį propagandos mūsų piliečiai atmeta, dalis propagandos jiems daro įtaką. E, tačiau, kad piliečiai sugebėtų objektyviai įvertinti, mums reikia ugdyti kritišką mąstymą. Kaip mes užtikrinsime, kad piliečiai atskirs tiesą nuo melo, uh, nes e, ne, neatskirdami tiesos nuo melo su propaganda nepakosime. Taigi reikia pagalvoti, kas padarytų mūsų piliečius kritiškesniais. Ačiū ponui Panseri, o dabar suteiksiu žodį mūsų diskusijos dalyviams sureaguoti į išgirstus komentarus. Po penkias minutės kiekvienam ir tai nėra daug, bet aš tikiuosi, kad to užteks. Ponas Andriu Retman. Yes, hello again. Thank you, thank you for giving me the floor. Kągi, ačiū, ačiū už suteiktą žodį. Ir noriu pirmiausia atsakyti į klausimą dėl Brexit ir Brexit kampanijos. Britų vyriausybė buvo kaltinama manipuliavimu, siekimu su destabilizuoti situaciją, sukurti nerimą. Tiesą sakant, aš nežinau, kokiagi padėtis yra E, ir kaip ji vertinama pačioje Junktinėje karalystėje ar čia. Tačiau ši kampanija negali būti lyginama su propaganda. Buvo įvairiausių įvykių, Briuselio įvykiai buvo plačiai nušviesti, Paryžiaus įvykiai buvo plačiai nušviesti. Ir tiesą sakant, pažvelgus į pagrindinių laikraščių antraštės, matėme, kad informacija tiesiog perkrauta ksenofobijos, veidai žmonių iškreipti e, ir e, skleidžiama informacija yra tikrai antieuropietiška, tačiau tai yra Britų geltonoji spauda. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, Vietnamo karas ir propaganda šiame kare. Aš sutinku su kalbėtojais kalbėjusiais šiuo klausimu. Pavyzdžiui, pažvelkime į propagandą Rusijoje ir Panamos skandalą. Putinas e, sureagavo į korupcijos faktus savo aplinkoje ir tiesą sakant, man atrodo, kad e, tiesa galų gale paaiškės. Laisvose visuomenėse tiesa paaiškėjo kur kas greičiau Pavyzdžiui, JAV atveju ir Vietnamo karo atveju e, netokiose laisvose visuomenėse e, tiesa bandoma slėpti, jos skleidėjai bandoma, bandomi užčia, e, bandoma užčiaupti tiesos skleidėjus. Na ir tiesą sakant, pavyzdžiui, vakaruose plinta pornografijos ir smurto kultūra, tai yra ir filmuose, ir žaidimuose. Ir galbūt kalbėtos iš Kanados galės pasisakyti šio klausimo. Bet tiesą sakant, tokią informaciją reiktų stabdyti. Pažiūrėkime, kaip Ukrainos referendumo rezultatai pateikiami Rusijos žiniasklaidoje. Ukrainos referendumo rezultatai teikiami kartu su sumeluotais faktais. Sakoma, kad e, Ukrainai tapus ES dalimi, vėlgi kils grėsmė Rusijos saugumui. Taigi svarbu ne tik tai pats faktas, bet ir gilydinti informaciją, taigi visas paketas. Kitas dalykas e, - žiniasklaidos ir socialinių tiklų sinergija. Mm, bei kova su radikalizavimu. Na, galbūt e, mano kolegos e, geriau nušvies šį klausimą negu aš. Dėl e, internetų vykdomo radikalizavimo. Pavyzdžiui, mes turime atitinkamus teisinius instrumentus kovai su vaikų pornografija ir bendradarbiaujame su stamiausiamis verslo įmonėmis, pavyzdžiui, Microsoft ir kitomis. Uh, E, kur kas sunkiau apibriežti, kasgi yra tas radikalizavimas, kai kalbama apie radikalų islamą arba kitas panašias radikales grupuotės. Na, jeigu turite svetainę, kur kalbama apie tai, kad islamas e, yra teisingą religiją ir taip toliau. Nebūtinai tą tinklalapį reikia uždaryti, tačiau tinklalapyje, kur darbuojami žmonės, kur kalbama apie šaltinius ir pinigus, tokį tinklalapį reikia uždaryti. Na, tiesą sakant, ponas Šefhaus taip pat pasisakė, jis išvadino mane fašistų ir tiesą sakant, aš galėčiau atsakyti tuo pačiu, tačiau man tokius žodžius tenka girdėti ne pirmą kartą, taigi galiu ir patilėti. Kitas dalykas, e, mes kaip žurnalistai taip pat turime paprašyti ir savo vyriausybių pateikti informaciją. Panamo Papers skandalas buvo susijęs su visais. Čia negalime išsirinkti mėgstamiausio politiko, kurį remiate, ar politiko, kurį neremiate. E, e, kalbam apie korupciją. Aš tiesą sakant, pats esu Lenkas, Lenkų kilmės. Mano šeima bėgo iš, nuo komunizmo ir tiesą sakant, kaip ir ponas Permu, tikrai suprantu realijas. Tačiau, sakykime, lyginant e, komunistų administraciją ir Putino administraciją arba lyginant e, ISIS lyderius su, su kitais E, propagandistais. Tiesą sakant, nemanau, kad taip galima įspręsti mums kilančius rimtus užsienio politikos iššūkius. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Pamenovskijai. Uh, oui. Ačiū, pirmininkė. Panašiai Vauzeris jau išvyko, taigi jį nesikreipsiu. Aš atsakysiu į kitus klausimus, kuriuos e, išgirdau savo adresu. Aš e, kalbėdamas aiškiai atskyriau Rusijos ir Daesh vykdomą propagandą. Kalbėjau ir apie tai, kad esama tikrai nedaug sąlyčio taškų. Ir e, Aš kalbėjau apie tai, galbūt reikėtų iškoti skirtingų priemonių, taip pat ir lingvistinių, bandant į tą propagandą sureaguoti, su ją kovoti. Kitas klausimas. Mm, buvo susijęs su Rytų Europoje vykdoma veikla pasitelkus e, žiniasklaidos priemonės tam tikras, e, kurios veikia tam, tam tikrų kitokių įmonių priedangoje ir turi tam tikrus specifinius tikslus ir užduotis, taigi būtina tokias žiniasklaidos priemonės nustatyti, e, nustatyti, identifikuoti ir skirti jiems, pakank, jiems pakankamai dėmesio pavyzdį galiu Jums pateikti. Ukrainoje, pavyzdžiui, veikia komercinis televizijos kanalas, kurio savininkas yra Austrijoje, suimtas oligarkas Firtašas. Ir jis retransliuoja pagrindinio Rusijos televizijos kanalo programas. Taigi reikėtų ir ES ieškoti atitinkamų būdų, kaip e, pasitelkus e, garso ir vaizdo paslaugų direktyvą, būtų galima užtikrinti daugiau skaidrumo žiniasklaidos sektorė. Kalbant apie šios direktyvos peržiūrėjimą, tai reikėtų įsiklausyti į pono Bostinaro mintis ir pasiūlymus, kaip kovoti su imamais, skatinantys radikalėjimą, kaip užkirsti kelią kovotojų verbavimui. Aš tikrai nesu didelis ekspertas garso ir vaizdo direktyvos. Tačiau manau, kad tikrai galime rasti priemonių, kurias pasitelkus būtų galima škirsti kelią tam e, raudonųjų linijų peržengimų žurnalistinėje veikloje ir aiškiai atskirti priimtinus ir nepriimtinus dalykus ir nustatyti aiškias taisyklės. Ir taip pat e, mes tokiu būdu galėtume tinkamiau diskutuoti apie tai, kaip pasitelkus viešojo sektoriaus finansinio paramo būtų galima leisti žiniasklaidai geriau atlikti savo misiją. Klausimas, ar propaganda egzistavo ir anksčiau, ar ne, tai savame suprantama, kad atsakymas labai paprastas. Žmonės, kalbėdamėsi tarpusavėje, bando vieni kitus įtakoti ir ponas Pansėri šį klausimą iškėlė. Vienintelis vaistas nuo šios lygos yra to lygumo pusiausvėros užtikrinimas. Jeigu turėsime pakankamą pusiausvėrą, galėsime pasirinkti, niekas neribos. Uh, galimybių naudotis ir klausyti, pavyzdžiui, Sputnik ir Fox televizijos kanalo, aš ne vieno iš jų nenoriu nei žiūrėti, nei klausytis. Čia būtina užtikrinti žmonėms pasirinkimą, o pavyzdžiui, Maskvoje tos e, galimybės rinktis yra ribotas. Pavyzdžiui, jeigu ponas Šafhauseris norėtų Maskvoje įsteigti televizijos kanalą ir paskirti jo direktorių, tai galiu Jūs patikinti, kad tai būtų pakankamai lengvas dalykas, tačiau ta rinka tikrai nėra sąžininga, joje e, visi dalyviai nėra traktuojami vienodai. Ir būtent apie tai mes turime kalbėti, kalbėdami apie žiniasklaidos priemonių pusiausvyrą, o ne apie tai, kad propaganda buvo įprastas reiškinys per pastarosius 2,5 tūkstančio metų žmonijos istorijos. Taigi tikiuosi, kad į tos klausimus, kuriuos nespėjau atsakyti šiandien, galės atsakyti kitomis progomis. Ačiū pana Paminovskui, dabar pana Šeikui žodis, prašau. Aš e, galvojau, kad Europos parlamento vykstančios diskusijos bus pakankamai nubodžios, tačiau šiandien atrodo taip nėra. Ačiū už tai. Pirmą klausimą kuri propaganda yra blogesnė Daesh ir Rusijos. Manau, kad reikia atsižvelgti, kad Europoje iš dešimčių milijonų e, musulmonų sugebėjo užverbuoti penkis tūkstančius, kad įvyktų kovoti į Siriją. Taip pat yra dešimtis tūkstančių, kurie yra linkę į autoritarizmo pusę, klausydamėsi Rusijos propagandos. Taigi, čia reikėtų kalbėti apie sąsąją su smurtu ir vertinant tą propagandą reikėtų vertinti, kaip atitinkami propagandistai sugeba mobilizuoti savo šalininkus. ISIS bendroji žinia, kuri yra skleidžiama ir galbūt e, nėra taip tiesiogiai susijusi su smurto propagavimu, pavyzdžiui, skatim žmonės eiti gatves ir dalyvauti. tam tikrose protesto akcijose. tokie veiksmai, pavyzdžiui, buvo atliekami Briuselėje, kuomet buvo vykdomas viešusios akcijos siekiant įbauginti asmenys, kurie norėjo pagerbti išpolių aukas, o čia policija turėjo sikišti. Aš tikrai negaliu tiesiogiai įvertinti, kuri propaganda blogesnė strateginių lygių vienareikšmiškai Rusijos propaganda yra blogesnė, nes jis siekia suskaidyti, suskaldyti Europos Sąjungą, sinaudoja pabėgėlių srautais, nukreipdama juos į Europą. Rusija remia Asado režimą, Asado režimas yra atsakingas už didžiąją dalį pabėgėlių ir perkeltų asmenų. Kalbant apie taktinę pusę, tai ISIS propaganda yra blogesnė, nes jie ragina žmonės tiesiogiai e, kapoti žmonėms galvas, Rusijos propaganda to neskatina daryti, tačiau čia jūs matote skirtumą tarp taktikos ir strategijos ponas, kuris kalbėjo apie problemas artimuose rytuose, Saudo Arabijos, Kataro pozicijoje, tai jis nėra neteisus, nes tų šalių visuomenėms reikia pokyčių. Čia turime suvokti, kad pokyčiai neįvyksta per vieną dieną ir pokyčių negalima primesti iš išorės. Todėl aš manau, kad paprastų žmonių pastangos. E, e, arba pastangos e, paskatinti paprastus žmonės pakeisti savo visuomenę dar užtruks kurį laiką, tam prieks investicijų, smurto, e, propagandos palyginimas su pornografija. Mes su tokiais dalykais susidurime JAV, Kanadoje kiekvieną dieną. Iš tiesų, ištisus šimtmečius e, įvairios religinės grupės, politinės grupės, vienokios ir kitokios ekonominių interesų grupės savo tikslais e, naudojasi propagandą. Ir būtent dėl to aš kalbėjau apie būtinybę ginti mūsų vertybės, nes mes kariaujame, vyksta mūšis ir e, mūšio metu e, viena ar kita pusė turi pulti ir gintis ir jūs niekuomet nesugebėsite išnaikinti propagandos. Tai yra neįmanoma, netgi bausdami tam e, tikrų interneto svetainių savininkus arba operatorius, taip pat nieko nepasieksite, nes e, skaitinėje epochoje tai yra neįmanoma, netgi e, anksčiau, pavyzdžiui, kuomet Airijoje vyko teroristų išpoliai, tai buvo galima galbūt žurnalistams liepti vienokios ir kitokios informacijos neskelbti, iš karto galbūt skelbti po poros dienų, dabar yra neįmanoma to uždrausti. Vienintelė galimybė kažkaip įtakoti situaciją, tai yra saugumo tarnyboms stebėti tas e, interneto svetainės e, ir tikrinti, pavyzdžiui, internetinių protokolų adresus, e, žiūrėti, kokie žmonės pasisako tam tikrose interneto svetainėse ir yra tų pačių žmonių su tuo pačiu internetinio protokolo adresu, kur, kur mes kokios nors kitose diskusijų vietose ir po to daryti atitinkamas išvadas. Paskutinis pastebėjimas dėl imamų. Aš dabar nenorėčiau uh, siūlyti riboti žodžio laisvę, tačiau iš tiesų turėtume daugiau dėmesio skirti neapykantos kurstimui, ar būtų nesvarbu, prieš ką yra uh, nukreipta ir imamai tą daro. Kartais aš e, tiesiog turiu nusipurtyti. Šiurpas mane pradeda krėsti, kai perskaitau tai, ką e, radikalus imamai pamokslauja Briuselėje. Skatinami jaunimą e, vykti kovoti į Siriją. Ir mes skaitome žiniasklaidoje tą, tą informaciją apie tuos įmamus ir po to e, skaitome informaciją apie tą jaunimą, kuris vyksta ir po to grįžta. Taigi būtų prasminga užkirsti kelią tokiam smurto skatinimui arba raginimui keliauti, kovoti į Siriją ir po to grįžus vykdyti teroristinius išpolius nuo pat pradžių. Galbūt e, tas dialogas e, turėtų vykti ir destruktyvę kryptimį, tačiau reikėtų skatinti ir konstruktyvų dialogą, kuriame dalyvautų <clears throat> skirtingų pažiūrų atstovai. Tačiau e, jeigu jau e, jauni žmonės yra skatinami vykti kažkur žudyti, tai čia yra peržengiama tam tikra riba. Taip pat, manau, kalbėtojas yra nutraukiamas. taip pat manau, kad e, turėtų vykti akademinės diskusijos ir diskusijos pačių musulmonų tarp. Quiero dar las gracias a nuestros panelistas, al señor. Ačiū visiems, ačiū visiems kalbėjusiems, ponui Šaik, ponui Retman, ponui Poniatovskijai. Ir iš tikrųjų diskusija buvo labai naudinga, taigi dabar gavome daugiau informacijos, nežinau, ar tapome protingesni, o dabar dar baigiant suteiksiu žodį poniai Fotygai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šitą klausimą. Man tikrai Tai suteikė daug papildomų minčių, ypač turint omenyje rengiamą pranešimą. Iš tikrųjų, mes turėjome pradėti apie tai kalbėti anksčiau. Čia pačia tema vyko klausimai ir anksčiau, galbūt netokie išsamus, Dabar mes tiesiog pažvelgėme į tris strateginės komunikacijos kryptis. Kalbėjome apie Rusijos strateginį komunikavimą ir taip pat pažvelgėme į problemas, kurios kyla iš pietinių mūsų kaiminių Taigi šitą informaciją, tą strategiją atneša pas mus labiau ar mažiau radikalizuotos grupuotės. Veikia ir valstybės, ir nevalstybinės struktūros prieš ES. O mūsų uždavinys identifikuoti tas jėgas ir ieškoti tinkamiausių priemonių kurias galime prieš pastatyti tai propagandai. Norėčiau padėkoti Latvijai pirmininkaujusiais anksčiau, kadangi Latvijai pirmininkaujant buvo pateiktos rekomendacijos ir dabar man, rengiačių panešimą, tai yra gairės apibrėžiant strateginio komunikavimo kryptis, ginant ES saugumą. Norėčiau padėkoti ir komisijai už naująjį komunikatą, kuris buvo pristatytas parlamentui ir tarybai, kuris, mano manimu, yra labai naudingas, jame yra įvairiausių e, pasiūlymų. Taip pat norėjau padėkoti kolegoms už pasiūlymus keisti žiniasklaidos paslaugų direktyvą. Internetas yra labai išmani priemonė ir reikia turėti ją omenyje, imantis veiksmų. Aš norėčiau padėkoti, baigdama visiems diskusijos dalyviams, trečiojo kolegos mintis buvo labai įdomi apie tai, kad jaunimą grįžtantį iš Sirijos, Irako ir kitur paviešinti, suteikti jiems galimybę kalbėti. Tai yra labai sudėtingas žingsnis, bet ko gero tai galėtų būti žingsnis į priekį. O dabar tik tai tylėti ir stebėti, ko gero, gali reikšti, kad mes pakertame savo veiksmų laisvę. Taip pat norėčiau pritarti uh, Apie pritarti nuomoniai apie tai, kad korupcijos Ukrainoje pakankamai. Tačiau paskelbut Panamos dokumentus, galbūt nereikėtų stigmatizuoti tik vienos valstybės, siekiant e, įveikti tą sudėtingą sovietinę e, praeitį. Taigi mes turėtume suprasti ir padėti vieni kitiems. Ačiū poniai Fotygai. Aš dar noriu priminti terminus. Pirmą kartą bus e, pranešimas svarstamas gegužės 24 dieną, terminas pakeitimams e, gegužės 26, o dėl pranešimo bus balsuojama Liepos pradžioje. on me reconnaît. Voilà, bonjour euh, à, à tout le monde. On m'a demandé de prendre la parole. Labą dieną, manęs paprašė perimti pirmininkavimą, nes e, pirmininkas ir visi vicepirmininkai nedalyvauja posėdėje. Dabar svarstysime ES e ir Tuniso santykius. Buvo uh, atliktas tyrimas dėl padėties politinės iki ir po revoliucijos. Ir tiksliau mūsų komitetas užsakė tokį tyrimą e, rengiant kolegos Kastaldo pranešimą, tačiau prieš steikiant žodį ponui Kastaldui, aš dabar noriu paprašyti ponios Rimaidį, kuri yra tarptautinis bankų ir finansų sistemos skyriaus uh, viena aukštoje mokykloje vadovė. Ji taip pat yra Europos viduržėmio jūro regiono ekonomistų asociacijos vicepirmininkė ir viena iš Europos viduržėmio jūros universiteto steigėjų ir vadovių. Ji mielai sutiko maloniai atvykti ir pristatyti šio tyrimo išvadas ir rezultatus. Taigi, poje profesorė, dėkoju, kad atvykote. Ir nedelsdamas suteiksiu jums žodį, o po to jį suteiksime ponai Kastaldui. Prašau. Ačiū visiems. Noriu padėkoti už tai, kad leidote pristatyčiau tyrimo rezultatus, dabar tai esu angliškai, nes tyrimas buvo atliktas anglų kalba. Taigi pirmiausia, noriu padėkoti komitetui už kvietimą įvertinti ES ir Tuniso tarpusavio santykius prieš ir po revoliucijos. Taip pat noriu paminėti vieną labai svarbų dalyką. E, Tunisas šiuo metu stovi kryškelėje, ne tik kovodamas su teroristai šalies viduje, tačiau taip pat ir eksportuodamas juos į kitas konfliktų zonas. Deja, aš esu tunisietė ir man labai gaila kalbėti apie tai, kad šalis, kuris stovėjo prieš akinėse revoliucijos ir kovos už demokratiją gretose, dabar yra praktiškai nusivylusi ir Todėl daug žmonių pasiduoda teroristinių organizacijų įtakai, tampa pažeidžiamomis aukomis, ne tik propagandos aukomis, apie ką anksčiau buvo kalbama, tačiau taip pat jais manipuliuoja žiniasklaidos priemonės ir įvairios religinės struktūros. Tunisas, kuri yra labai maža šalis, dėl to patiria didžiulius e, iššūkius, turint omenyje kad iki revoliucijos Tuniso ekonomika funkcionavo neblogai, tačiau matome, kad reikalingas integruotas politinis, socialinis ir ekonominis požiūris tam, kad šalis klestėtų ir jos gyventojai galėtų pasinaudoti įvairiomis atsiveriančiomis galimybėmis gauti darbą, gyventi oriai. Taigi tokia būtų mano asmeninė nuomonė apie padėtį Tunise dabar grįžkime prie tyrimo rezultatų pristatymo. Mes mėginame įvertinti, kaip galėtų atrodyti es ir Tuniso bendradarbiavimas ateityje. Ir stengiamės susidaryti tokį įspūdį, ne tik atlikdami savo tyrimą, tačiau taip pat ir kalbėdami su plėtinės visuomenės, vyriausybės pareigūnais, kitų organizacijų atstovais Tunisas e, yra vienas iš svarbiausių ES partnerių viduržymėjus regione nuo 25 metų, kuomet buvo pasirašytas pirmasis asociacijos susitarimas, po to buvo pasirašytas laisvos prekybos susitarimas pramonės gaminiais 2008-aisiais ir tai buvo pirmasis tokio pobūdžio ekonominio bedarbiavimo susitarimas, jis buvo labai svarbus šalies ekonominiai raidai ir Europos Sąjungai kuri tapo Tuniso svarbiausia, viena iš svarbiausių partnerių. 2012 prasidėjo e, privilegijuota partnerystė ir iš pietų viduržmėjus regiono Tunisas yra vienintelė tokia partnerystė plėtojanti e, valstybė. Ta strateginė partnerystė yra labai svarbi šalies ateičiai, vertinami padėtį Sirijoje, Libijoje ir Maroke. Tai Tunisas yra vienintelė valstybė, kurioje vyksta demokratija demokratijos stiprinimo procesas, e, vyksta esminiai pokyčiai ir žinoma šis procesas atveria naujas galimybės, tačiau taip pat e, ir sukelia rimtų problemų, jeigu šalis nėra pakankamai pasirengusi dalyvauti šiame dinamiškame procese, o tai reiškia, kad jo eigoje pasitaiko rimtų grėsmių, kurias būtina suvaldyti, pasitaiko neužtikrintų situacijų, mes vertinome santykius su ES per pastros keltą metų ir judumo partnerystė arba galimybė laisvai judėti šiuo metu egzistuoja tik tarp ES, Maroko ir ES Jordanijos. 2015 prasidėjo darybos dėl e, plataus masto laisvos prekybos susitarimo e, tai jis taip pat vyksta tik su Maroku šios darybos ir šie aspektai labai svarbus e, ir būtina jas atsižvelgti, kalbant apie poveikį šaliai, užimtumui, tam tikrų sektorių prisitaikymą prie pokyčių per artimiausias keletą minučių aš pakalbėsiu apie tai, kokia politika buvo vykdoma iki revoliucijos ir kaip e, Tunisas buvo vertinamas, kaip jo visuomenė buvo vertinama, remiantis atliktų įvertinimų, na, kad galima apsiriboti tam tikrais politiniais, ekonominiais mainais, e, socialiniu, kultūriniu bendradarbiavimu su ankstesniu autokratiniu benali e, režimu. Iš tiesų, bendradarbiavimas vyko tik tai su ta specifinė vyriausybė ir e, jį būtų galima e, trumpai apibūdinti taip e, saugumas už tylėjimą, prekyba už pagalbą ir demokratija mane įsilaisvė kalbant apie e, saugumą mainais užtilėjimą, tai buvo tylima arba nutylima problemos susijusios su, e, su blogėjančia demokratinė padėtimi. Tunise mainais už saugumo priemonės, pamenu, lankiausi iki revoliucijos šiame parlamente ir kalbėjo apie būtinybę pastelgti integruotą požiūrį į ekonominius, socialinius ir politinius aspektus. Iš tiesų, aš tą sakiau dar iki revoliucijos ir aš buvau viena iš nedaugelio, kuri apie tai kalbėjo. Aš e, Pirmiausia, siūliau atkreipti dėmesį į socialinius dalykus, po to ekonominius ir po to į politinius, tačiau politiniai sprendimai nebuvo priiminėjami ir kuomet e, kilo revoliucija, tai e, socialinės politikos e, susitarimai buvo sulaužyti, ankstesni tarp vyriausybės ir, ir, ir žmonių. Kita nuolaida buvo susijusi su laisva prekyba mainais į, į pagalbą. Siūloma atverti rinkas ir e, ne vertinant tikroviškai poveikio užimtumui, e, regioniniam vystimui, nes Tunise yra tikrai labai daug e, blogiau įsivyščius regionų taip pat kaip ir e, Europoje. Tunise daugiausia dėmesio skiriama metropolijoms ir visiškai paliekant likimo valiai, pavyzdžiui, kaimo vietovės atokesnius regionus, atskirus miestus. Pavyzdžiui, Buzido miestas yra visiškai atsilikęs, nedarbo lygis ypač jaunimo tarpe e, siekia dvi ženklius skaičius jau daugelį metų ir visi apie tai žino, kas buvo padaryta, kad būtų galima šią problemą įspręsti niekas. Taip pat buvo neigiami labai svarbus tvaraus ir visą priepiančio ekonominio vystimosi aspektai. Daugelis ekonomistų nuolat kartojo, kad svarbu pasitelkti vienodą požiūrį, kuris būtų orientuotas į ekonomikos plėtrą ir siekiant, kad visi turėtų naudos iš ekonomikos augimo proceso. Mes čia, aišku, nekalbame apie 7-8 procentų ekonomikos augimą, nes iki revoliucijos jis siekia maždaug 4 procentus. Tačiau, nepaisant to, ir iš šios ekonominės naudos būtų buvę galima daugiau skirti. Nepalankesniems regionams antroji nuolaida yra išmokos mainais už laisvę arba už laisvių apribojimą, kuomet mes e, tokiu būdu visiškai nekreipiame dėmesio į socialinį, vystimas į socialinę plėtrą, o tai yra labai svarbu būtent tokiams šalims, nes dauguma Tuniso gyventojų yra įgavę tam tikrą išsilavinimą, yra raštingi ir norėtų prisidėti prie, šo, prie savo šalies vystimosi, tačiau dėl vykdytos socialinės politikos, puikiai žinote, kokie buvo šio proceso rezultatai. Tai po revoliucijos 2010-aisiais buvo sulaužyti socialinės politikos susitarimai ir sąnaudos tikrai buvo dramatiško masto. Ir situacija tapo panašiai į kitas šalis, kuomet jaunimas liko nusivylęs ir šalis pajuto tiesioginius betarpiškus blogo valdymo rezultatus. Turint omenyje, kad nauja, nauja vyriausybė ir jos veiklą laimino vakarų šalis. Taigi dabar mes matome neužtikrintumą ir rimtas grėsmės demokratijai ir stabilumui. Čia vyksta lygiai grečiai du procesai - tai yra demokratijos stiprinimas ir destabilizavimas, kuomet šalis e, siekia tvirtinti demokratinės vertybės, tačiau destabilizavimo faktoriai yra didžiuliai ir jas matome visur kaiminėse valstybėse. Libijoje vyksta karas, Alžyras toli gražu nėra demokratinė valstybė, Egiptas žengia atgal. Manau, labai svarbu nepamiršti, kad Tunisas galbūt yra vienintelė regiono valstybė, kurioje kyla vis didesnė, didė, kuri dar gyvena palyginti ramiai, tačiau nestabilumo grėsmė vis didėja. Tačiau ta nestabilumo grėsmė Tunise vis didėjo per pastaruosius dešimt metų. Dėl e, didėjančio nedarbo, e, turtinės neligybės, visuomenės nepastenkinimo. Na, dabar po revoliucijos e, kartu vyksta tiek destabilizavimo, tiek demokratijos stiprinimo procesas ir dabar mes turime kalbėti apie šalies nestabilų tvarumą. Daugelis visuomenės grupių dabar pradėjo dalyvauti politinėme gyvenime ir visi nori, kad jų žodis būtų išgirstas, įskaitant ir islamistinės partijas, islamistų partijos daugelį metų negalėjo dalyvauti politinėme gyvenime ir kai tik turėjo galimybę ateiti į valdžią, tai puikiai žinome, kas atsitiko ir dabar jie bando ir toliau daryti įtaką politinėme gyvenime šalies. Tačiau čia aš išvelgiu labai rimtų iššūkių, ypač turint omenyje, kokie pokyčiai įvyko kitose šalise, ypač Libijoje ir kitur, pavyzdžiui, Irake, kur mm, teroristų įtaka ir gale tokių kaip Daesh didėja. Taigi šalis patiria rimtų ekonominių sunkumų ir vyrauja neužtikrintumas. Tuniso vyriausybė turi artimiausių metų gražinti Tarptautinio valiutos fondui 2,5 milijardo eurų. Buvo nuspręsta išplatinti obligacijas šalies viduje, tačiau aš tikrai nelabai įsivaizduoju, kaip e, bus sumokėta už tas obligacijas. Tai reiškia, kad šalies skola tik tai kaupėsi ir didėja, taip pat ir užimtumas, e, tai yra nedarbas didėja ir kaip reikės šias problemas spręsti, ypač jaunimo nedarbo problemą, aš neįsivaizduoju. Kalbant apie tą nestabilų tvarumą, reikia kalbėti ir apie e, grėsmės, kurios nuolat stiprėja, nes Daesh šalyje veikia, šalies e, skurdžiose kaimuose jaunimas neturi ateities pasirinkimo. Ir jie galvoja, pasirinkimo ir jie galvoja, kad turėtų galbūt rinktis Daesh. O toks pasirinkimas yra labai grėsmingas, turime tai suvokti ta grėsmė yra reali, o ne tik tai matoma ar girdima iš žiniasklaidos priemonių. Žinoma, reikia kalbėti ir apie ekonomikos padėtį. Tunisas eksportuoja, importuoja nemažai produktų. Europos Sąjunga buvo pasirašyti laisvos prekiaus sustarimai, tačiau šalis patiria einamosios sąskaitos deficitą prekyboje su ES, padėtis nepasikeitė jau daugelį metų. ar ekonomikos krizė e, Europoje turėjo įtakos Tuniso ekonomikai, e, kadangi ES šalis yra svarbiausios Tuniso ekonomikos partneris, ekonomijos partneris, tai dėl to, kad jos patiria krizę, dabar aiškiai matome, kad prekybos apimtis ir ekonominė veikla nuo 2009 ženkliai sumažėjo. dėl to dar labiau pablogėjo Tuniso ekonomikos padėtis. Kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas, Tunisas nepritraukė jų labai daug palyginti su, pavyzdžiui, e, tomis e, tiesioginių užsienio investicijų apimtimis, kurias pritraukė Meksika iš Junktinių valstijų, tai ES e, tiesioginės investicijos Tunise yra daug mažesnės. Reikia pabrėžti, kad po revoliucijos na, atsirado galimybių stiprinti bendradarbiavimą tarpusavio. Demokratizacijos procesas galėtų reikšti ES normų perėmimą, ypač turint omenyje, kad dauguma šalies gyventojų palankiai vertina modernės vertybės, e, laisvės ir taip toliau. Tačiau yra ir tokių visuomenės grupių, kurioms primtinesnės konservatyvios islamiškosios vertybės, kurios eh, <clears throat> atsispindėjo ir balsavimo rezultatuose ir dabar manau, kad eh, kai kurie gyventojai galbūt yra nusivylę tuo, kokiu rezultatu socialinės ir ekonominės politikos rytyje pasiekia islamistinės partijos, tačiau ta pusiausvėra yra labai trapi. Tenisui reikalinga tarptautinės bendruomenės parama. Pasaulio bankas TVF tą paramą teikia, tačiau už tą paramą turės mokėti ateities kartos ją gražinti. Ir kaip tai bus padaryta, šis klausimas yra labai svarbus. Taigi, prieš pasirašant e, e, e, įvairius sustarimus dėl paskolų iš TVF ir kitų institucijų, reikia apie tai galvoti Tuniso vyriausybei. Nauji iššūkiai, kurie kyla partnerystėje su Europos Sąjunga, nesusijęs su tuo, kad dabar yra labai sudėtinga susitarti, nes partneriai išreiškia savo politinės pažiūros, kurios yra pakankamai plačios apripties ir daug kritinių pastabų girdime dėl bendradarbiavimo sričių, kuriuose bendradarbiavimas vyksta jau daugelį metų tarp ES ir Tuniso, pavyzdžiui, iš, iš, turiu paminėti migraciją, saugumą, prekybos liberalizavimą Ir turiu pasakyti, kad ES pozicija Tuniso atžvilgių šiuo metu nėra pati geriausia, ypač turint omenyje, kad Tuniso pilietinės visuomenės organizacijos aiškiai mato, kad ES pirmiausiai nori apginti savo interesus. Been, uh, discussing with uh, some um, uh, actors in Tunisia. Mes uh, su Tuniso atstovais sutarėme, kad reikia ieškoti pusiausvėros. Po Tuniso revoliucijos. Teigiama, kad ES pradėjo teikti įvairią lybę pagalbą siekiant užtikrinti sklandų demokratinį pereimo procesą šioje valstybėje, tiesiog investavo labai daug lėšų į šitą specifinį Tunisijos, Tuniso procesą. Iš tikrųjų, ta parama buvo tinkamai įvertinta. Tačiau ir toliau reikia skatinti demokratinės vertybės ir normas. Tačiau dabar matome, kad yra didžiulis skirtumas tarp ES politikos ir praktikos Tunise. Europos kaiminystės politikos retorika, bendros vertybės ir taip toliau turi būti įgyvendinamos vietoje. Vienas dalykas yra retorika, kitas dalykas veiksmai šioje šalyje, teikiant tokią pagalbą, kurios šiuo metu šiai šaliai reikia. Kaiminystės politikoje ypatingas dėmesys yra skiriamas su saugumo susijusiems klausimams ir žinoma viskas siejama su konkrečiomis sąlygomis. Prie mm, sąlygiškumo, prie daugiau už daugiau principų aš grįšiu vėliau, kad Tunisas galėtų sėkmingai įgyvendinti visą apimantį demokratinį perėjimo procesą reikia daug ko. Po revoliucijos ES pradėjo teikti išsamesnę pagalbą, tiesiog teikė finansinę paramą, siekiant subalansuoti biudžetą. Ir ES tai, ir Tunisui ES yra svarbiausias ekonominis partneris, tačiau kuris reikalauja įgyvendinti ekonominės reformas ir taip pat didinti jaunimo užimtumą ir įtraukti kuo daugiau visuomenės sluoksnių į darbinę veiklą. Pavyzdžiui, yra siūloma teikti pagalbą mažoms vidinėmis įmonėms, decentralizuoti įvairias programas, taip pat siūloma įgyveninti projektus mažiau palankiose vietovėse. Tačiau Tunise vyksta išsamios diskusijos dėl prekybos santykių liberalizavimo, ypač šiuo trapiu demokratizavimo procesu. Gilesnis, nu, išsamesnis laisvos prekybos sustarimas ilgainiui gal būtų ir naujinga, naudingas, tačiau trumpuoju laikotarpiu reikėtų pagalvoti apie tuos sektorius, kuriems reikėtų didesnio dėmesio negu likusiems. Reikia turėti omenyje, kad su liberalizuotu sektoriu gali būti susijęs ir kitas sektorius, kuriame yra pakankamai daug darbo vietų reikia teikti nevyriausybinės organizacijas, taip pat kultūros sąjungas, įtraukti šitas organizacijas į politinį dialogą ir konsultacijas. Tačiau reikia išspręsti svarbiausią klausimą. Tai yra uh, mokslo ir švietimo pagilintos partnerystės kontekste iškyla pavojus protų nutekėjimui. Labai svarbu bendradarbiaujant užtikrinti sinergiją ir negalima ginti tik tai vienšališkų interesų. Reikia atsižvelgti į sektorių poreikius ir konsultuotis organizuotai su suinteresuotomis šalimis. Kaip jau minėjome, išlieka skirtumų tarp ES žodžių ir veiksmų. Sąlygiškumo principas, atsakomybės principas turi būti papildyti abipusės naudos principu. Be to, politinėme dialoge labai svarbu įtraukti visas svarbiausias suinteresuotas Tuniso socialinio ir politinio uh, sektorių šalis. Dėkuoju Jums. Dėkuoju už Jūsų informaciją. Ir kaip aš jau sakiau, dabar ko gero reikėtų iš karto suteikti žodį kolegai pas, Kastaldo, kuris yra mūsų pranešėjas, rengintis pranešimą apie ES santykius su Tunisija. Tunisu. Jūs pakalbėkite dabar ir pakalbėkite apie pranešimą, o po to kiti kolegos galės pasisakyti ir, žinoma, sureaguoti į ponios AED informacija. Taigi Fabio Masimo Kastaldo, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, malonu Jūs matyti šiame naujame vaidmenyje, epizodinėme, sako pirmininkas, tik tai. Mėly kolegos, pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti sekretariatui už puikiai atliktą darbą, taip pat Taip pat noriu padėkoti visiems už e, tokį glaudų bendradarbiavimą, už įsipareigojimą dirbti kartu su minimi. Ir iš tikrųjų daug naudingos informacijos sužinojau iš ekspertų. Tunisas yra šalis nusipelanti mūsų dėmesio. Jeigu pažvelgtumėte į pranešimo projektą, tikriausiai suprastumėte, kad norėjome įtraukti daugiau pakeitimų, tačiau pamėginsime e, tuos pakeitimus e, įtraukti iki balandžio 23 dienos. Ir tiesą sakant, demokratinis procesas tumise yra ne tik teigiama žinia apie demokratėjimą arabų pasaulyje, tai unikalus įvykis. Demokratija Tunise prisideda prie stabilumo regione, taip pat stabilumo Europos Sąjungoje. 2015 e, metais e, Tunisas gavo ir Nobelio premiją, tačiau tiesą sakant, e, Tunisas turi tapti mūsų privilegijuotų partnerių Mahrebo regione. Dėl to aš e, suskirčiau pranešimą į kelis skyrius - institucinė ir politinė reforma, socialinė ir ekonominė plėtra, e, švietimas ir kultūra. Ir e, Tuniso padėtis bei ateitis. Na ir kalbant apie partnerystę būtina nusverti valdančiųjų sluoksnių galę, reikia sutelkti daugiau galių visuomeniai, reikia paskatinti visuomenį gyventi savo konstitucinės galės. Taigi turime teikti paramą Tuniso visuomeniai, turime suteikti paramą žmonių atstovams. Siūlau parlamente surenkti Tunisui skirtą savaitę. Tai būtų ne tik svarbi žinutė apie paramą Tunisui, bet ir taip pat suteiktų daugiau matomumo tam darbui, kurį daro Tuniso žmonių e, asamblėja. Taipogi reikia galvoti apie baudžiamąjį kodeksą ir jo reformą, reikia pereinamąjį laikotarpį CCP sutrumpinti, e, išnaudoti geriausias praktikas, turime remti pilietinę visuomenę, kuri buvo labai aktyvi ir kuriai buvo skirta nemažai mūsų rezoliucijų. Socialinė ir ekonominė plėtra bei vystimasis, e, taipogi labai svarbi tema, apie tai kalbėjau savo pranešime, turime e, dėti daugiau pastangų vykdami kaiminystės politiką, įtraukdami Tunisą, E, įtraukdami tarptautinę bendruomenę. Reikia užtikrinti, kad Tunisas įsisavins paramą ir gaus reikalingą pagalbą. Reikia reformuoti viešąjį administravimą, tai padėtų pritraukti investicijas ir skurti darbo vietas. Tai taip pat pabrėžiama ir šiandien pristatytoje studijoje, šiandien pristatytoje ataskaitoje ir tyrime. E, nedarbas yra viena iš pagrindinių problemų. Uh, Turime skatinti augimą ir užtikrinti, kad jaunimas, e, turintis universiteto diplomą, būtų integruotas į darbo rinką. Be to, reikia užtikrinti lengvą prieigą prie mikrokreditų, reformuoti darbo kodeksą, kovoti su korupcija, taipogi paversti Tuniso skolą e, pelningais projektais. Reikia remti mažas ir vidutinės įmonės, nes mažos ir vidutinės įmonės prisideda prie Tuniso plėtros. Žinoma, yra e, skirtumų tarp įvairių Tuniso regionų, apie tai irgi buvo kalbama tyrime. Kaip žinote, kad e, šalia šiaurė ir pakrančių regionai yra labiau išsivystę negu šalies pietus ir vakarų regionai. Uh, Na ir turime nemažai patirties su regioniniais fondais, su lėšų skirstimu, galėtume tą patirtį perduoti Tunisui. Ir galiausiai saugumas ir gynyba, saugumas e, iš tikrųjų yra opi problema, nemažai daž kovotojų veikia Tunise, Tuniso žmonės prisijungia prie daž. E, Reikia aktyviai kovoti su šio reiškiniu, reikia įtvirtinti žmogaus teises, reikia laikytis tarptautinių konvencijų, reikia bendradarbiauti. Mm, išnaudojant tokias agentūras kaip Europol ir kiti. Tunisas nėra trečiųjų šalių sąraše e, tų trečiųjų šalių, su kuriamis Europolas turi susitarimus, bendradarbiavimo susitarimus. Taigi reiktų pagalvoti apie bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu reikia užtikrinti, kad teroristai negalėtų verbuoti naujų kovotojų. Reikia užtikrinti, kad kūriamos darbo vietos jaunimui, kad mažinama socialinė atskirtis, kad mažinamas skurdas, kad jaunimas tampa nebetoks pažeidžiamas ir nebepaklūsta teroristinių organizacijų retorikai. Kalbant apie judumą, 14 metais buvo pasirašytas jud... partnerystės susitarimas su Tunisu, tai žingsnis teisinga linkme, tačiau mes taip pat turime palengvinti žmonių judėjimą, palengvinti, sakykime, vizų išdavimą e, jauniems mokslininkams, e, menininkams, Ir ragintume Europos komisiją, taip pat valstybės narės imtis visų priemonių, kad tai būtų padaryta. E, reikia skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų, universitetų ir mokslinio tyrimų centrų, reikia užtikrinti mokymas visą gyvenimą. Tai taip pat prisideda prie šalies demokratėjimo ir padeda kovoti su nedarbu. Uh, Ir dabar baigsiu paragindamas parodyti paramą turisui. Ir mūsų parama turisui turi būti didesnė negu kad e, e, lemia Tuniso gyventojų skaičius. Nes Tunisas yra unikalus pavyzdys arabų pasaulyje. Galbūt Tunisas ne visus mūsų lūkesčius atitinka. Galbūt mūsų lūkesčiai arabų para, pavasario metu buvo didesni, tačiau visgi Tunisas yra sėkmės istorija ir reikia užtikrinti, kad e, Tunisas galėtų sėkmingai vystintis. Mes turime daryti tai, ką sakome ir turime išnaudoti Tunise vykstančius procesus, užtikrinti, kad jie yra naudingi ES. Turime bendradarbiauti su Tunisu, turime suteikti Tunisui privilegijuotų partnerio statusą ir tokį statusą suteikti objektyviai, o ne tik formaliai. Tikimės, kad tokį darbą pavyks nuveikti per artimiausius keliarius metus. Uh, pradėkime dirbti su Tunisu, kuris yra demokratinė šalis, ji atitinka ES vertybės. Taigi išnaudokime šią progą, kaip Napoleonas sakė, galime e, atkovoti teritorijas laikui bėgant, tačiau laikas nėra mūsų pusėje. Taigi išnaudokime šią progą ir atsimkime tai, ką buvome praradę. Ir aš tikiuosi, kad su kolegomis galėsime gerai padirbėti. Euh, euh, Manau, kad reikėtų pasidžiaugti parlamento poziciją, kuria bandoma reikšti paramą mūsų draugams Tunise vasario mėnesio pradėjo veikti bendradarbiavimo ir partnerystės komisijoje, vyko pirmasis sustikimas ir ta jungtinė parlamentinė komisija turėtų surinkti dar vieną posėdį šių metų eigoje. O tai būtų dar viena mūsų paramos išraiška. Dabar sėksiu žodžiu šešiems pranešėjams. Pirmiausiai Europos Liaudės partijos frakcijų šešiniam pranešėjai, ponui Čezui. Aš jūsų nuotrauką nusinčiau brokui. Norėčiau pasidžiaugti jaunojo kolegos Kastaldo darbu ir noriu pasakyti, kad man priimtinas jo pasiūlytas kelias tiesiog noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti rengiant šitą pranešimą. Šiame pranešime yra konkrečių ir bendrų dalykų. Ir šiame pranešė yra labai daug svarbių aspektų, kuriuos kolega nesuspėjo paminėti. Jisai siūlo ir praktinius sprendimus, kai kuriais atvejais ir aš asmeniškai tikiuosi, kad šitas pranešimas bus geras, jame bus aiškiai įvardinta situacija ir bus paraginta vykdyti rimtai mūsų įsipareigojimus. Po dešimtųjų metų Tunisas pasiekė pažangos, mes turime paremti tą demokratizacijos laikotarpį ir mes turime išvengti šalies destabilizacijos, regionų destabilizacijos, mes turime suprasti, kokia trapitė situacija ir ko turime sureikia. Tunisas daro pažangą po dramatiškų įvykių, šiek tiek buvo grįžta atgal, tačiau mes neturime apsiriboti ekonominiais ir politiniais klausimais Tunise yra milijonas Libijos e, gyventojų, todėl mes turime teikti ir specifinę pagalbą šitiems gyventojams. Jeigu mes padėsime jiems šiandien, tai mes patenkinsime ne tik tai lūkesčius, bet ir pasieksime savo tikslų. Reikia turėti omenyje Tuniso padėtį viduržymio jūros regione. Todėl Tuniso demokratija yra raktas ir į mūsų saugumą ir stabilumą, stabilumą šiame regione ir kontinente. Taigi reikia pateikti specifinių, konkrečių pavyzdžių šiame pranešime buvo pasakyta, kad Tunisas kol kas yra silpna valstybė. Aš pat lankiausi su parlamentarų delegacija Tunise ir paaiškinau, kaip parlamentas veikia ES. O Tuniso e, parlamentarai taip pat turėtų gauti paramos. Tegul nebūna nežymi administracinė pagalba, Birželio mėnesį rengiamas rinkimams. Galbūt mes turime padėti pasirengti rinkimams, kad jie būtų kuo demokratiškesni. Mes turime būti matomi, mes turime suvadinti savo vaidmenį. Teismų sistemos reforma vyksta, vyksta regionų administracijų reforma Žinoma, yra didelių skirtumų tarp regionų ir visas tos problemos gali būti sprendžiamos sėkmingiau, jeigu mes Tunisui teiksime pagalbą. Todėl šitas pranešimas yra svarbus, svarbu diskutuoti. Šią temą yra apskritai. Svarbu, kad vyktų teismų, konstitucinės reformas, kad būtų teikiama ekonominė pagalba. Tiesiog mes turėtume negaudinėti e, savęs. Tie milijonai, kurie yra skirti, yra visiškai nedidelė suma. Reikia turėti omenyje, kad Tunisas užtikrina stabilumą ir saugumą visame regione, bet to Europolo mechanizmą reikėtų aktyvuoti Jeigu pažvelgtumėte į kiekvieną eurą, kuris išleidžiamas investuojant į Tuniso ekonomiką, tai šitas euras gali būti įskaičiuojamas į tas sumas, kurios yra išleidžiamos siekiant ES užsitikrinti saugumą. Aš pritariu visiems šio pranešimo teiginiais. Žinoma, PPP vardu mes pateiksime keletą pakeitimų siūlymų, mes išryškinsim, pasiūlysime išryškinti saugumo ir stabilumo aspektus, tačiau kol kas pritarėme visoms šio pranešimo mintims. Europai reikia parodyti savo tikrąjį veidą, padėti Tunisui. Mes negalime kartuoti praeities klaidų. Tokia rizika išlieka, jeigu ji pasiteisins, tiesiog mes pralaimėsime. Jeigu pasiteisins mūsų veiksmai e, e, Tunise, galėsime juos išplėsti tas valstybės ir priešingai, jeigu mes pralaimėsime, pralaimėsime visame regione. Dialogas tarp religijų, tarp religinių bendruomenių, svarbu, kad būtų ir mm, krikščionybė ir kitos religijos turėtų vieną lygias galimybės. Dėkoju Antonio Pancerį. Norėčiau išsakyti dvi pastabas. Viena dėl pranešimo ir kitas dalykas dėl to, ką pasakė daktarė Aji, pristatydama tyrimą. Dėl pranešimo neturėčiau daug ko pridurti, tiesiog norėčiau pasveikinti pranešėją Kasaldo, kuris parodė, kad sugeba dirbti konstruktyviai ir bendradarbiavimo dvasioje ir tekstas, kurį jisai pristatė, iš, iš esmės uh, mums yra priimtinas, mums priimtina jo struktūra, kadangi kalbama apie ekonominius, socialinius, politinius šalies aspektus, svarbiausius dalykus, kurie yra esminiai šiai šaliai. Ir taip pat yra kalbama apie tą pernamę laikotarpį, kuris labai svarbus visiems Tuniso gyventojais. Socialdemokratai taip pat pateiks keletą pakeitimo siūlymų, kurie išryškint mūsų manimų svarbiausias sritis žmogaus teisų, pavyzdžiui, e, apsaugos klausimą, taip pat e, pilietinės visuomenės stiprino aspektus ir taip pat kalbės apie tuos dalykus, kurie kol kas yra asimetriniai. Aš manau, kad mums pavyks susitarti parlam, Europos parlamente dėl visų šio pranešimo nuostatų. Dabar dėl tyrimo. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes diskusijoje supratome, kad mm, negalima supaprastinti Europos požiūrio į Tunisą. Iš tikrųjų, reikia dar kartą paminėti, kad Tunisui reikia skirti prioritetą. Lygiai taip pat kaip ir Ukrainai. Iki šiol tai nebuvo savame suprantamas dalykas. labai svarbu tai pačiai valstybei ir viduržymio jūros regionui, bet ir Europai kuris siekia, kad po arabų pavasario prasidėję pokyčiai būtų netrumpalaikiai ir kad Europos visuomenė suprastų, jog demokratinių struktūrų kūrimas kai kuriuose valstybėse pasiteisina. Be to, jeigu prasidės palankus procesai Tunise, tai bus naudinga ir mums. Kitas dalykas, reikia atkreipti dėmesį į tą požiūrį, kurį taikysime. Ar tai bus toksai e, tėviškas požiūris į Tunisą, Kita vertus, jau seniai įpratome, kad pagalba buvo prieinama, priimama kaip savaime suprantamas dalykas. Dabar mes laikomės principų, daug, principo daugiau už daugiau. Reiškia, Tunisas turėtų suprasti tas sąlygas ne kaip Damoklo kardą, bet kaip mūsų principą. procesą, po kurio prasidės kitas etapas, tai yra lygiavertis bendradarbiavimas. Kai aš kalbu apie tai, kad mūsų parama nėra savaime suprantamas dalykas, turime išryškinti kai kuriuos dalykus, ne tik tai, ne tik tai kritikuoti Europą, taip, kai kuriais aspektais, bet ir Tunisą galima pakritikuoti dėl kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, parlamentarizmo raida yra labai lėta Tunise, todėl mes turime skatinti visomis priemonėmis, kad parlamentas įgytų kuo svaresnį vaidmenį. Kitas dalykas - politinių partijų kūrimas. Tai turėtų būti ne tik tai tam tikrus interesus atstovaujančios partijos, bet ir partijos, kurios laimėjusios rinkimuose galėtų atstovauti įvairių gyventojų sluoksnių interesams. Taigi tos partijos turėtų būti perspektyvos. Pirmiausia, Tunisui reikėtų kelti reikalavimą stiprinti Tuniso visuomenę. taip pat e, užkirsti kelią valstybės perversmams, ypač turint omenyje kovą su terorizmu, mes neturėtume taikstyti su mirties bausme, pavyzdžiui. Tai yra netinkamas dalykas Parlamentas balsavo už tai, tačiau vis dėlto dar reikėtų šiuo klausimu padirbėti. Tai turėtų būti viena iš svarbiausių mūsų bendradarbiavimo sąlygų. Žinoma, Tuniso negalima vertinti pagal Europos demokratijos ir teisinės valstybės principus, tačiau vis dėlto šio dalyko reikėtų griežtai pareikalauti. Bashir, ar norėtumėte kalbėti? Šešėlinis pranešėjas, prašau, jums žodis. Aš norėčiau padėkoti Kastaldo už labai išsamų situacijos pristatymą Tunise. Šito pranešimo struktūra atskiri skyriai yra labai aiškus. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie, mano manimu, yra labai svarbus. Pirmiausia, ekonominis vystimasis yra Tuniso stabilumo pagrindas ir saugumo pagrindas. Augimas, darbo vietos turi būti kūrimos gyventojams ir taip pat siekiant, kad jauni piliečiai netaptų radikalizmo aukomis. Labai svarbu stiprinti prekybos ryšius su Tunisu. Taip pat reikėtų stiprinti mažas ir vidutinės įmonės, skatinti vidaus reformas, mažinant demokratiją ir stiprinant verslumą. Makroekonominė pagalba gali būti naudinga, tačiau ją reikėtų susijęti su konkrečia mikroekonominė nauda reikėtų mokyti mokytojus. Taip pat reikėtų pakalbėti, kaip būtų galima taupyti vandenį, kad jo pakaktų kiekvienam. Be to reikėtų teikti rekomendacijas įgyvendant reformas, reikėtų jas vykdyti uh, E, susijęjant ir įtraukiant visuomenę į politinius procesus. Saugumo ir gynybos rytyje reikėtų pasikeisti gerąją praktiką, siekiant kovoti su ekstremizmu. Galvojant apie e, e, Libiją, be pagalba Tunisui saugumas būtų neužtikrintas. Be to, Kastaldo įvardino ir e, įvairias rizikos rūšis. Norėčiau padėkoti jam už tai ir, žinoma, mes pakomentuosime kai kurias rytis, kurios nusipelno daugiau dėmesio. Liberalų frakcijos vardu kalbės Hilde Vautmans, tačiau jos nėra, tada kalbės Kučiuk, liberalų vardu. Uh, Ačiū, ponė Prieda. Vilde Vaudman, Vaudmans uh, vardu noriu padėkoti Fabio Kastaldo už jo pasirengimą bendradarbiauti su šešėniais pranešėjais, atsižvelgti į jų nuomonę po arabų pavasario Tunise yra kilę nemažai sunkumų susijusių su saugumu, dėl Daesh išpolių, dėl kitų reakcionistinių jėgų padėtis šalyje nėra stabili. Tačiau kolegė norėtų išsakyti kai kurias pastabas, taip pat pateikti pakeitimų pasiūlymus Reikia pabrėžti pažangą pasiektą laisvos prekybos ir ekonominių tarpusio santykių srityje. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad strateginio vystimosi plano patvirtimas buvo nukeltas į vėlesnį laikotarpį ir parlamentas turi iki šių metų pabaigos priimti svarbius e, sprendimus. Kalbant apie maršalo planą Tunisui, Alde frakcija mano, kad trūksta ne finansinės paramos iš tarptautinės bendrovės pusės, o vizijos iš Tuniso valdžios, kaip tas lėšas tinkamai panaudoti ir išleisti. Todėl kad e, jos atneštų kuo daugiau naudos gyventojams ir šalies visuomeniai. Paskutinis pastebėjimas turėtume aiškiai įvardinti būtinybę pasirašyti remisijos sutartį su Tunisu, kadangi vis didėja spaudimas iš migrantų, prieglopščio prašytojų pusės Ir po to, kai buvo pasirašytas atitinkamas sustarimas su Turkija, reikia panašų sustarimą pasirašyti dėl pabėgėlių migrantų gražinimo, taip pat ir su Magrebo šalimis. Pane Viržyje, ačiū pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat noriu padėkoti kolegai Kastelo, Mikaja Kastaldo. Mes esame įpratę dirbti kartu. Dauguma šešėlių pranešėjų taip pat Aš e, savo kalboje noriu pabrėžti Tuniso strateginę svarbą ir jau buvo pabrėžta ne kartą, taip pat e, noriu pabrėžti būtinybę parengti maršalo planą, stiprinti privilegijuotą, iš tiesų privilegijuotą tolygę partnerystę, kuri nebūtų grindžiama vien tik tai ekonominių problemų sprendimu. Aš norėčiau reaguodama į ponios profesorės mintis pabrėžti tą aplinkybę, kad daugumai tunisiečių šiandien susidaro įspūdis, kad partnerystė su Europa yra labiau naudinga Europai nei Tunisui. Ir todėl būtina siekti tos pusiausviros kad būtų išvengta tam tikro paternalizmo ir labai jautriai reaguoti į pokyčius ir įvykius šalyje, pabrėžiant būtinybę vykdyti reformas, pavyzdžiui, bankų sektoriaus reformą, siekiant pritraukti daugiau investicijų bei siekti pažangos reformuojant kitus sektorius Čia noriu pabrėžti, kad reikia užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp paskolų teikiamų iš ES ir e, tiesioginės pagalbos. Reikia konstatuoti, kad šalies užsienio skola padidėjo 20 procentų ir kad šalis buvo priversta skolintis tarptautinėse finansų rinkose už pakankamai aukštas palūkanas, kurių šalis dėl savo dabartinės ekonominės padėties negali mokėti. Į tai būtina atkreipti dėmesį. Taip pat manau, kad e, šio klausimu sutarėme su Fabio, aš pateiksiu savo atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, nes e, žinau, kad e, pranešimo pirmojo projekto apimties ribojimai dažnai sukuria papildomų kliučių ir sunkumų. Aš savo pakeitimus atkreipsiu dėmesį ekonominę socialinę šalies padėtį, išsivystimo skirt, skirtumus tarp e, didžiųjų miestų ir atokesnių regionų. Manau, kad šį klausimą sprendžiant ES galėtų prisidėti prie to pusiausvėros sustatymo, nes socialinės politikos problemos e, iš tiesų labai akivaizdžios vertinant tą, tos išsivystimo skirtumus. Taip pat manau, kad reikia labiau pabrėžti smulkaus verslo svarbą nes šiuo metu smulkiam verslui nėra skiriamas pakankamas dėmesys, lankydamas e, Tunise aš taip pat e, pamačiau, koks svarbus yra ekonominis socialinis solidarumas. Kalbant apie šalies užsienio skolą, aš manau, kad e, reikėtų ją perskaičiuoti, galbūt nurašyti dalį valstybės skolos, um, siekiant palengventi Tuniso ekonominę naštą. Aš žinau, kad Tunisas taip pat turi prisimti tam tikrą atsakomybę, kaip ir Europos Sąjunga, dėl išaldytų finansinių išteklių užsienyje. Pritariu kolegai Panceri dėl būtinybės stiprinti demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms buvo šalia priimtas įstatymas, kuriame numatyta mirties bausmė už teroristinę veiklą ir mes e, labai tyliai į tai reagavome. Aš manau, kad taip elgtis nereikėtų, reikėtų siekti pusiausvėros tarp pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su terorizmu dar kelis aspektus noriu paminėti e, labai trumpai. Manau, kad vis dar egzistuoja problemų e, susijusių su policijos nebaudžiamumu. Nevyriausybinės organizacijos suskundžiasi e, vykdomais kankinimais. Žiniasklaidos laisvės klausimas yra esminės svarbos, įskaitant e, taip pat ir tinklaraštininkus. Manau, kad pernamo laikotarpio teisingumo problemas reikėtų spręsti Taip pat e, negalime palaikyti tokių glaužių santykių su Tunisu. Migrantų, migracijos politikos e, srityje nereikalaujant iš Tuniso, kad būtų gerbiamas pat migrantų ir pabėgėlių teisės, nes e, yra labai daug migrantų iš Libijos atvykusių į Tunisą ir su jais galbūt nėra elgiamasi tinkamiausiai, tą būtina atkreipti dėmesį. Dar norėčiau, kad būtų į šį pranešimą įtraukiamas sportinių mainų klausimas. E, turint omenyje, kad Prancūzijoje gyvena milijonas tunisiečių. Ir puikiai žinau, kad tie mainai, kultūriniai, sporto mainai, įvairių visuomeninių organizacijų mainai taip pat galėtų būti labai naudingi Tunisui. Aš todėl pateiksiu kelis pakeitimus šią temą. Tikiuosi, kad pranešėjas jiems pritars. Pirmininkas, ačiū. Ponas Jūrekas dar paprašė žodžio, prašau. Ačiū, aš taip pat e, noriu padėkoti Fabio Kastaldo už bendradarbiavimą ir už e, ponios Ajadį pateiktą informaciją noriu padėkoti. Aš tik norėčiau papildyti pranešimą vieną nuostatą remiantis JAF instituto Open Doors, kuris e, vykdo tyrimus religinės tolerancijos rytyje išvadomis. E, Tunise padidėjo religinė netolerancija per pastaruosius metus, ypač e, konvertuotų krikščionių atžvilgių teisinė tolerancija padidėjo, tačiau socialinė netolerancija ir manau, kad reikėtų atitinkamą nuostatą įtraukti į mūsų pranešimą, nes taip būtų atkreipiamas valdžios dėmesys į šį reiškinį. kad būtų skatinamos visuomenės vertybės, nes šis reiškinys e, yra specifinis ir e, jį pastebime tik tai naujųjų krikščionių atžvilgių. Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti ponios AJD apibendrinti diskusiją, nes ponas Panceri konkretų pastebėjimą išsakė, tačiau jeigu norėtumėte sureaguoti į kitus pasisakymus, tai galite tą padaryti per 3-5 minutės. Pirmiausiai noriu padėkoti už jūsų komentarus. Manau, kad e, viena svarbiausių šios diskusijos išvadų yra ta, kad būtina suvokti, kad dabartinė padėtis Tunise nėra tokia paprasta, kaip daugelis galėtų įsivaizduoti. Nes visos politinės partijos yra naujas, kai kurios iš jų jau išnyko iš politinio žemėlapio, kitas nesupranta, koks yra skirtumas tarp politinės partijos ir paprastos visuomeninės organizacijos. Kartais e, taip pat e, svarbu vaidmenį atlieka ir ekonominiai interesai, kuriais pasinaudojimas siekiant tam tikrų politinių tikslų arba atvirkščiai Tai yra labai svarbu suvokti ir manau, kad vienintelis būdas tą padaryti pasitelkus švietimą ir mokymą. Ir jūs pagristai apie tai kalbėjote, taip pat turime išlikti realistais, nes demokratizavimo procesas įvyksta labai greitai, ne per vieną dieną ir ne per keletą metų, kartais jis užtrunka penkerius ar dešimt metų, todėl Labai svarbu sugebėti įvertinti skirtingų politinių partijų pasirengimą siekti svarbių tikslų, ne tik ekonominio vystimas. Aš su, sutinku, kad jeigu nebus ekonomikos augimas užtikrintas, nebus kūriamos naujos darbo vietos, tai problemas ištiks, išliks, tačiau turime suvokti, kad būtina ne tik šiaip bet kokias darbo vietas kurti, tačiau kurti kokybiškas darbo vietas, ilgalaikės darbo vietas ir pasiekti, kad e, į darbo rinką būtų integruotas ir universitetus baigiantis jaunimas, nes šiuo metu dauguma kovotojų vykstančių į Siriją yra inžinerinį telekomunikacijų srityje įsilavinimą įgavę žmonės ir tikrai keista matyti, kad šie žmonės tarnauja teroristinėms organizacijoms, manydami, kad jos užtikrins jiems geresnę ateitį. Išvietimas taip pat ilgai trunkantis procesas, jis per vienerius metus nesibaigia, reikia pasitelkti socialinę žiniasklaidą, internetą taip toliau, tačiau naudodamėsi šiomis priemonėmis jie išmoksta to, ko nori išmokti, gauna tokį įsilavinimą, kokio siekia. To taip pat būtina nepamiršti, kalbant apie mirties bausmės taikymą, tai negalima daryti nuolaidų žmogaus teisų srityje, taip pat ir vertinant mirties bausmę. Aš manau, kad Reikia daryti spaudimą Tunisui, kad nebūtų painiojami tarpusavyje dalykai susijęs su kova su terorizmu ir pagarba žmogaus teisėms. Aš manau, kad tas įstatymas buvo priimtas dėl nepakankamo patyrimo politinio pasirinkus konservatyvų požiūrį ir siekiant uh, baimė pasėti šiek tiek, kad <clears throat> žmonės nesitrauktų į teroristinę veiklą, tačiau čia buvo skiriamas mažesnis dėmesys žmogaus teisėms. Taip pat e, socialinė ekonomika ir jos plėtojimas yra labai svarbus aspektas solidarumo skatinimas, kad jaunimas galėtų mokytis iš Europoje sukauptos patirties, būtent tokio pobūdžio vystimas užtikrinant, kaip sakiau, tam prireiks laiko, kad e, tokio pobūdžio iniciatyvos būtų įgyvendintos ir tas e, socialinės ekonomikos iniciatyvos, socialinio verslumo iniciatyvos, joms reikia e, skirti, užtikrinti taip pat ir atinkamą finansavimą, reikia politinių pastangų, visuomeninių pastangų, reikia, kad įsitrauktų nevyriausybinės organizacijos. Aš e, išgirdau vieną labai svarbia žinia, kad be stabilumo Libijoje nebus užtikrintas saugumas Tunise ir visiškai tam pritariu, nes Tuniso saugumo struktūros nėra tokios sustiprios, kaip būtų galima įsivaizduoti. Ir Libijoje kilanti įtampa sukuria labai nestabilią aplinką, ypač šalies pietuose. Ir tai būtinai vertinti. Jūs paminėjote milijoną pabėgėlių perkeltų asmenų iš Libijos, kurie buvo priimti Tunise. Jie buvo priimti, dėl to problemų nekyla, tačiau tai vėlgi reiškia, kad šalis ir vyriausybė patiria papildomų išlaidų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, švietimo srityse ir taip toliau. Panašu, kad vyriausybės sugeba su šio iššūkiu susidaroti, tačiau klausimas, kiek ilgai dar sugebės tą padaryti, kiek mėnesių ir kiek metų. Ir, ir, e, svarbu to taip pat nepamiršti. Buvo minimas maršalo planas Tunisui ir galimybė padidinti finansinės paramos apimtis, aš visiškai e, pritariu būtinybėj užtikrinti pusiausvyrą tarp paskolų ir net lyginamos paramos, tačiau reikia įvertinti ir dabartinę finansų ir bankų sektoriaus padėtį Tunise. Bandoma šį sektorių reformuoti, tačiau jeigu šalis neturi tinkamai veikiančio banko sektoriaus, tai sudėtinga kalbėti apie smulkaus verslo ir mikro įmonių finansavimo, žinoma, veikia tam tikras kredito unijos, mikroekonominės paramos teikimo organizacijos, tačiau dažnai jos reikalauja labai didelių palūkanų užteikiamas paskolas, taigi pirmiausiai reikia užtikrinti tokio pobūdžio organizacijų veiklos kontrolę ir priežiūrą, o vertinant Tuniso finansų sektorių, manau, kad e, remdamasi savo patirtimi, kovojant su finansų krize, Europa galėtų steigti tam tikrą paramą Tunisui, pavyzdžiui, e, gelbėjant arba padedant finansų sektoriui, nes aš manau, kad dabar Tunisas paprasčiausiai nesugeba toliau vykdyti bankų sektoriaus reformą. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū už jūsų e, indėlį į šios dienos diskusiją. Dabar paskutinės pastabos dėl Tuniso galės išsakyti pranešėjas Kastaldė. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausia, noriu Jums pasakyti, kad visiškai pritariu Jūsų raginimui atkreipti dėmesį ir sustiprinti parlamentinio bendradarbiavimo komisiją ir komitetą e, su Magrebo šalimis ir aš esu vienas iš šios komisijos, šio komiteto narių. Tikimės, e, kad greitų laikų e, Tuniso ir Europos parlamentarai galės tęsti pradėtą bendrabiavimą. Tęsiu dabar itališkai. I kolegi per le... Na, Dėkoju visiems kolegoms už padrasinimo žodžius, taip pat e, dėkoju visiems, kurie įvertino mūsų atliktą darbą, palankiai įvertino mūsų parengtą pranešimo projektą. Iš tikrųjų, tai yra geras pagrindas e, ir galime plėtoti visas temas su dabar esamas pranešime. Sutinku su išsakytomis pastabomis, turime atsižvelgti į Tuniso dedamas pastangas. Ir iš tikrųjų Tunisas įdėjo nemažai pastangų, prieėmė beveik milijoną Libijos pabėgėlių. Ponas Česa tai minėjo. Uh, Būtina stiprinti parlamentinę demokratiją Tunise, taip pat ir Libijoje, nes dabar ne visas šalies potencialas yra išnaudojamas. Jeigu pažvelgtumėte į Tuniso teikiamus dokumentus, tikrai didelis darbas nuveiktas, tačiau lieka ir nemažai neišnaudoto potencialo. Taipogi ponas Panseri minėjo žmogaus teises. Jis ragino remtis žmogaus teisėmis visais atvejais. Aš su tuo sutinku. Sutinku, kad pilietinė visuomenė Tunise yra labai svarbus veikėjas. Tačiau tam tikrų laikotarpių e, pilietinė visuomenė netgi buvo perėmusi politik politikų vaidmenį, ypač kai šalis buvo paralyžuota. Taigi dabar irgi negalime apriboti pilietinės visuomenės poveikio ir įtakos. Revoliucija, kuri prasidėjo, turi tęstis, turi plėtotis natūraliai. Mes negalime smerkti žmonių priimtų sprendimų. Ir tiesą sakant, buvo priimti sprendimai gražinti minties bausmę nusikaltimų susijusių su terorizmu atveju. Tai prieštarauja žmogaus teisėms, pamatinėms mūsų vertybėms, Nicos sutarčiai. Ir gaila, kad tai vyksta šalyje, kuri yra mūsų privilegijuota partnerė. Žinoma, galime išsakyti savo nuomonę šio klausimu. Gaila, kad kolega, su kuriuo aš dalies nesutinku, e, jau išėjo iš salės, bet šis kolega minėjo apie turimas, lė, turimas lėšas, turimus fondus, kurias reiktų geriau išnaudoti. Ir Tiesą sakant, buvo kalbėta apie makrofinansinės priemonės, dėl jų bus balsuojama INTE komitete. Taip, turime raginti, kad didesnės pastangos būtų dedamos viešojo administravimo srityje. Turime toliau tęsti darbą, tačiau mūsų suteiktos lėšos buvo iš dalies panaudotos ir, sakykime, dalis turimų kreditų buvo um, suteikta ir suteikta be įsipareigojimų. Taigi Tunisas turi tęsti vykdomas reformas. Ir, tačiau, mano manimu, mes skiriame finansavimą, tačiau darome nepakankamą darbą. Mes turime rimčiau padirbėti, nes Tuniso demokratija yra modelis visam regionui. Baigsiu savo pasisakymą, paminėdamas, kad mažos ir vidutinės įmonės man asmeniškai taip pat yra svarbios. Turime jas remti kaip penkių žvaigždučių judėjimo e, narys Italijoje galiu pasakyti, kad mums MVI yra itin svarbios ir jos, mano manimu, yra itin svarbios Tuniso ekonomikai, jos kuria darbo vietas, tad jie, bet jeigu pažvelgtumėt į šiauriausią Tuniso tašką, šiauriausias Tuniso taškas yra šiauriau negu Sicilija. Sicilija jau yra Europos dalis. Taigi Tunisas yra labai arti Europos, ne tik geografiškai, bet ir kultūriškai. Ir tai parodė Tuniso revoliucija. Tai buvo mažas stebuklas. Jeigu pažvelgtumėte, kas įvyko arabų pasaulio kontekste, tai pamatytumėt, kad Tuniso revoliucija iš tikrųjų yra mažas stebuklas ir mes turime užtikrinti, kad tas mažas stebuklas įsišaknys ir klestės. Kyla kontrarevoliucijos rizika, tačiau Turime remti pilietinį visuomenę, kad galėtų tapti atsvarą bet kokiems kontravoliuciniams judėjimams. Taigi dabar turime įtvirtinti demokratiją Tunise, turime įtvirtinti revoliucijos rezultatus ir pašalinti kontrarevoliucijos riziką. Taigi turime remti Tunisą ir jo pastangas demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Net negalime prarasti tokios politinės ir istorinės progos. No, um... Ačiū ponui Kastaldui. Dabar turiu dar pranešti, kad turime tris dienas iki balandžio 22 teikti pakeitimų pasiūlymus. Antrasis svarstymas vyks trečią gegužės savaitę komitete. Šio pranešimo balsavimas užsienio reikalų komitete numatytas birželio vidurėje 13 arba 14, o plenarinėje sesijoje šis Mm, pranešimas bus svarstamas dar vėliau. Ar dar kas nors turėtų kitų klausimų, jeigu ne, tuomet kitas posėdis vyks gegužės 23 dieną 15 val. Ir taip pat e, dar numatytas Strasbūrė neeilinis posėdis, kuris vyks gegužės 12 dieną. Nepamirškite. Ačiū.